Pirmas punktas - sprendimai priimti koordinatorių posėdžio metu. Tam buvo priimta nuomonė dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų. Ir bus galutinis sprendimas priimtas GUE frakcijos posėdžio metu. Kai dėl skalūnų dujų koordinatoriai nusprendė palikti peticiją atvirą ir palaukti, kol pra, imsis veiksmų aplinkos komitetas ir komisija. Kai dėl gruodžio penktosios klausimų, dėl e, neįgaliųjų formų, planuojama, kad e, joje dalyvausime ir mes bet dar laukiame galutinio pakvietimo. Ir todėl reikia pasitarti su kolegomis. Mes jums persiusime detalės. Mes taip pat sulaukėme kairiųjų frakcijos pasiūlymų pateikti įvertinimą apie finansų krizės poveikį neįgaliesiems. E, vasario 19 numatyta, numatyti viešai klausimai. Dabar kaip tik jiems yra rengiamasi. Tai yra projektas ir kai jis bus įgyvendintas, mes pranešime apie rezultatus kolegoms. Kai dėl įvairių kitų klausimų pranešėjai paragino komisarą Šefkovičių dalyvauti klausimuose apie gerą valdyseną. reikia dar sėki pabrėžti, kaip, koks, kokia svarbi yra gera valdysena. Taip pat buvo aptarta tyrimo misija. E, apie ją bus kalbama kito posėdžio pabaigoje, kadangi e, iš EPP sulaukėme pasiūlymo šio praėjusį mėnesį. Numatyta, kad sulauksime informacijos iš 7 vaikų teisų forumo. Jį organizuoja Europos komisija. Taip pat mūsų komiteto nariai joje dalyvaus. Obie... Kitų jokių e, komentarų ar informacijos nėra. Lauksime koordinatorių posėdžio rezultatų ir tuomet perėsim prie kitų darbo tvarkės punktų. Jeigu nėra komentarų, tai 13 darbo tvarkės punktas, peticija 1252-11 metų, pateikėjai yra Galaso ir Oznato ir peticija 88-2012, pateikėjai yra Darija Bonfieti. Ir 96 e, kiti asmenys. Ir ten kalba sukosi apie teisės saugos e, aspektus susijusius su Ustikos aviakatastrofos e, ištyrimu. Antroji peticija yra susijusi su sunkumais, su kuriais buvo susidurta tyrimų metu per tuos ilgus e, metus bei e, su sunkumais susijusiais su tarptautiniais teismo pavedimais. Pone Bonfieti dabar kaip tik galės pakomentuoti šį aspektą, jei žodis e, penkioms minutėms. Dėkuoju, pona pirmininkė. Ponios ir ponai parlamento nariai, norėčiau padėkoti komiteto nariams už e, jūsų, už jų dėmesį. Noriu pasakyti, jog nenoriu kaltinti nieko. Bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į tuos sunkumus, su kuriais susiduria Italijos pre... prokuratūra. Nes mes norim išsiaiškinti padėtį ir noriu beje priminti Martino Šulc žodžius, kad, kuris sakė, kad Europos parlamentas e, dalyvauja tirdamas tos e, tragiškus e, įvykius. Ustikos aviakatastrofą. Kalbėsiu labai trumpai. 80 metų 27 birželio vyko šis e, mūsų aptariamo įvykio reisas Italijos iš Bolonijos į Palermą. 80 vienas keleivis skrydo ir visi žuvo. Tačiau per tuos metus daug kas buvo pamiršta apie tos įvykius. Itali Italijos e, karin, karinių pajėgų atstovai teigia, kad tas e, lėktuvas patyrė katastrofą dėl tam tikrų struktūrinių problemų. Tačiau radaro parodymai vis dėlto kelia daug abejonių ir susirūpinimo. Labai daug kas buvo e, nepadaryta per pirmosius metus, kuomet daug aspektų buvo nutilėta. Reikia pasakyti, jog e, buvo bendradarbiauta taip pat su NATO ekspertais, Italijos e, teisėjas, kuris užsijėmė šituo tyrimu E, pareikė informaciją, jog e, Dešimt devintais metais tas e, teisėjas pateikė išvadas, jog DC-9 iš principo buvo numuštas. Tas lėktuvas buvo numuštas ir 81 keleivis žuvo praktiškai uh, galima sakyti, karo sąlygomis. Karo iš tiesų nevyko, tačiau e, tas lėktuvas buvo nu, numuštas naudojant karinės priemonės ir tuo būdu buvo pažeistos Italijos sienos ir Italijos teisė. Tačiau niekas realiai negavo tikros informacijos apie tai. Ir buvo pažeista ne tik tai Italijos teisė ir Italijos sienos, bet uh, buvo pažeistos ES sienos ir teisė. Ir tokia tragedija gali pasikartoti ir kitą kartą, nes Italijoje buvo daug meluojama apie tai, buvo užglaistomi įrodymai. Ir aš e, noriu dar pridurti, kad e, Belgija, Vokietija, Prancūzija pateikė labai miglotus ir neaiškius komentarus dėl šitos bylos. Italijos siena yra to pačiu ir. E, ES sieną. Tas lėktuvas turėjo skristi virš viduržėmio jūros, virš Ir šie dalykai susiję su daug aspektų. Mūsų prezidentas Kosiga yra pabrėžęs daugelį iš tų aspektų praeitėje. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie konfrontaciją, susidarimą tarp pietų ir, ir šiaurės, bet tarp rytų ir vakarų. Reikia nepamiršti maršalo Tito mirties taip pat tame kontekste, sovietų invazijos, Amerikos įkaitų dramos Irane. Ir E, Libijos įvykių, Čado įvykių, tuometinių, to, kas vyko Šiaurės Afrikos e, dykumoje, prezidento Sadato veiksmų. Ir e, tuo metu Amerika bandė palaikyti Egiptą ir buvo labai daug įtampos tarptautinėje arenoje, buvo daug karinių skrydžių toje zonoje, daug karo lėktuvų skrydo mūsų oro erdvė. Aš kalbėjau apie, minėjau jau Amerikos oro koridorių, kalbėjau apie galimas, galimą Kadafio atakavimą. Tad mes paprasčiausiai žinom, kad uh, Buvo pažeistos teisės, buvo pažeistos sienos, buvo pažeistos žmonių teisės. Dėkuoju. Dabar žodis e, Tomui Kosotui iš Europos e, komisijos ir tikiuosi, kad e, jisai galės reaguoti į tuos komentarus, kuriuose buvo kalbama apie nekompetenciją ir kurie buvo patikti raštu. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad nekalbu itališkai, todėl kalbėsiu angliškai. Uh, I, I'd like to, to, to... Norėčiau prisiminti, kad komisija yra susipažinusi su Ustikos byla praėjus 30 metų po šios nelaimės E, šios tragedijos aukos, aukų giminaičiai laukia teisingumo. Kaip paminėjote, pagal Lisabono sutartį situacija lieka tokia pati. Komisija neturi kompetencijos e, kištis į teisingumo sistemo administravimą atskirose valstybėse narėse. Tai yra valstybių narių kompetencija. Komisija apgailestauja, kad Italija ir kitos dvi valstybės narės dar neratifikavo 2000 metų gegužės 29 dienos konvenciją dėl savitarpio pagalbos būdžiamosios bylose, kuri dabar yra privaloma 24 kitoms valstybėms narėms. Norėčiau pabrėžti, kad komisija pateikė priemonių paketą, kaip galima būtų kompensuoti e, moralinę žalą nusikaltimų aukoms. Taip pat yra numatytos aukų standartinės teisės baudžiamosiose bylose. Šitą paketą patvirtino parlamentas ir taryba spalio mėnesio pradžioje ir šios priemonės netrukus įsigalios. Ačiū pirmininkė. Grazie comunque. Ci sono interventi da parte dei. Dėkuoju. Ar kolegos norėtų komentuoti Bustinaru? Grazie, signora Presidente. Dėkuoju, pane pirmininkė. Ne aflăm în fața unui caz cu trimăr... Mes kalbame čia apie vieną bylą, kuri tikrai visus sukrėtė. Nes čia kalbama apie tai, kaip e, Europos istorijoje nėra buvę tokio atvejo, kaip buvo pasielgta su aukomis. E, kalbama apie tragedijos aukas Kalbame apie ES oro erdvę, ne apie komunistinį bloką. Jeigu būtų kas nors panašaus ten atsitikę, tą galbūt galima buvo tai įsivaizduoti. Taip pat čia kalbama apie faktų užslėpimą, kaip iš tiesų ši tragedija atsitiko. buvo daug tylėta, daug tamsos e, aplink šią bylą ir todėl e, kyla kiekvieno fakto patikimumo klausimas. Tai reiškia, kad e, kad aukos gali kreiptis į teismą, pateikti civilinę bylą, Tačiau šiuo atveju kalbama apie e, civilius vežu, vežusi e, lėktuvą kuris e, nukrito iš dangaus dėl kažkokių priežasčių, sakoma, kad dėl techninių priežasčių, tačiau 30 metų praėjo ir dar niekas neaišku, neįsiaiškintos jokios sąlygos, ar galbūt buvo kažkokie satelitai, galbūt radarai, galbūt buvo daug kitų uh, taisyklių. Mes turime daug taisyklių dėl jūrų erdvės, dėl oro erdvės ir turime daugybę organizacijų kaip NATO, kaip ES, kurios nesugebėjo įsiaiškinti šitos bylos. Iš tikrųjų, tai išeina už supratimo ribų, bent jau tokiam kiekvienam normaliam žmogui kaip man. Taigi šiandieną teisingumas iš tikrųjų pakenkia ES patikimumui, reputacijai. 30 metų praėjus po šios tragedijos žmonės, kurių artimieji žuvo per tą tragediją, dar neturi galimybę sužinoti, kodėl jų artimieji žuvo, kas atsitiko. Tai tikrai esminė problema, mes kalbame ne apie politinius sprendimus. galima buvo atlikti išsamų tyrimą, galima buvo surinkti įvairius e, įrodymus iš įvairių šaltinių ir rasti sprendimą. Tai būtų buvę įmanoma. Tačiau šiandieną, šiandieną išgirdome komisijos atsakymą, kuris e, yra tikrai nepriimtinas. Dar kartą pasakysiu, kalbame apie ES valstybę narę. Ir pats faktas, kad italų uh, teisėjai šiandieną verčia abejoti dėl savo pačių valstybės institucijų patikimumo arba taip pat kalbam apie tai, kad tos institucijos nebendradarbiauja su kitomis valstybėmis narėmis tokioje įsisenėjusioje byloje, iš tikrųjų tai nepriimtina. Taip, galima pasakyti, kad jau praėjo 30 metų, daugiau nieko mes negalime padaryti. Tačiau manau, kad e, aš turėčiau pasveikinti Martino Šulc e, paaiškinimą. Aš džiaugiuosi juo. Aš manau, kad mes turėtume žengti žingsnius kartu su komisija ir priversti Italijos institucijas prisimti atsakomybę ir priversti jas uh, išsklaidyti visą šitą paslapti, šitą e, skraistę, po kurią visa tai yra paslėpta. Ir jeigu nebus tai išsklaidyta, tai tada susidaro dar stipresnis įspūdis, kad iš tikrųjų norima nutilėti tiesą, kad e, tie nusikalteliai bus pas, e, liks paslėpti, kad nebus išsiaiškintos šios tragedijos aplinkybės Yra politinės ir karinės um, institucijos, kurie, kurios uh, galėjo prisidėti prie tyrimo. Ir taip pat kalbama apie tai, kad e, tuo metu galima buvo e, prisijimti buvo padarytos tam, tikros, e, tam tikra žala, kuri, apie kurią niekada nebuvo um, viešai pranešta, tačiau šiandieną kalbame apie 2012 metus ir tai tikrai yra nepriimtina. Aš manau, kad šita peticija tikrai turi likti atvira ir komisija turi imtis reikiamų veiksmų, kad Italijos e, valstybė ir Italijos piliečiai gautų prieigą prie šios tragedijos priežasčių faktų. Mes negalime žinoti, kas yra tie nusikalteliai, tačiau Mes galime, e, galbūt negalime reikalauti kažkokios tai bausmės, tačiau bent jau galime reikalauti, kad Europos institucijos lygmenių būtų priimtas teisės aktas, pagal kuriuo, e, kuris įgaliotų e, Italijos piliečius gauti prieigą prie tinkamo tyrimo proceso. Negalime to išvengti, negalime tiesiog palikti to neišaiškinto. Šią vasarą komisija labai atidžiai stebėjo Rumunijos e, situaciją e, dėl politi politinės situacijos. Tad manau, kad lygiai taip pat e, detaliai ir atidžiai mes gal, turėtume įsiaiškinti tokią tragediją, dėl kurios žuvo virš 80 Europos piliečių. Šita tragedija negali likti kažkur istorijos pakrašty. Aš e, prašyčiau komisiją imtis veiksmų. Yra priemonių, kurias galime įgyvendinti. Galbūt nedaug, tačiau jų yra, yra įrodymų, yra e, aplinkybių, yra daiktinių įrodymų, yra įvairūs protokolai, daug įvairių techninių duomenų, kuriais galime remtis ir E, tam tikromis priemonėmis priversti rasti atsakymą. Mesgi kalbame apie lėktuvo katastrofą ir mes turime sąžiningai imtis priemonių tam, kad rastume ateitį, e, atsakymą. Aš labai atsiprašau, kad tiek ilgai kalbėjau, tačiau iš tiesų tai yra didelė tragedija ir tai mane piktina tuo metu Europa buvo padalinta į du blokus - rytus ir vakarus. Ir žinau, kad buvo konfliktų tarp rytų ir vakarų, tačiau ES viduje tuo metu įvyko tragedija, kad žuvo Europos piliečiai ir dar niekas dėl to nėra, neprisėmė atsakomybės. Ačiū. Žinantė. Dėkuoju, kolegai, dabar kolega Karona. Dėkuoju, noriu padėkoti komitetui, noriu padėkoti jums taip pat už tai, kad skiriate šiam įvykiui tiek dėmesio. Kaip priminė kolega Buštinarų, ši e, byla, šis klausimas iš tikrųjų e, yra vertas tikrų atsakymų, kadangi tie įvykiai buvo labai tragiški. Ir kadangi šitie įvykę įvykiai yra E, už mūsų vyriausybės e, galimų veiksmų ribų ir e, kita vertus mūsų komitetas taip pat ne viską gali padaryti, todėl kad čia kalba sukasi apie tam tikrus dalykus, kurie turi būti sprendžiami ir nacionaliniu lygmeniu. Tai, tai yra na, problemos ir iškyla čia tam tikrų biurokratinių problemų taip pat. Tad aišku, mes galėtume tikėtis šiek tiek daugiau iš komisijos pusės, todėl kad parlamentas net ir organizuodamas šį posėdį, šios e, klausimus, e, atliko tam tikrą minimumą darbo ir suvaidino tam tikrą vaidmenį, tad mes galėtume tikėtis iš komisijos Europos, kad jinai netai biurokratiškai elgtųsi ir taip pat kai ką padarytų. Nes e, ko iš esmės čia reikėtų? Praėjus 30 metų reikėtų atkurti visus realiai vykusius įvykius ir yra būtina, kad e, praėjus tiems 30 metų valstybės, kurios turi informacijos apie tai, Reikėtų, kad jos pateiktų tą informaciją Italijos e, prokuratūrai ir tuomet būtų galima rekonstruoti tos įvykius, įvykusius tą tragišką dieną. Ir tuomet mes galėtume kaip e, parlamento nariai toliau tirti tos dalykus ir galėtume paprašyti komisijos, kad e, jinai ryštingiau uh, E, veiktų, nes e, jinai gali veikti savo kompetencijos ribose ir jinai galėtų paprašyti valstybių narių susijusių su tais įvykiais, kad jos bendradarbiautų. Noriu dar kartą padėkoti komitetui už tai, kad jis skiria dėmesio šiam klausimui. Pirmininkė, ar būtų kitų komentarų? Niekas nenori daugiau pasisakyti. Tuomet uh, peticijos e, pateikėja galbūt norėtų reaguoti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju pasisakiusiems taip pat. Pritariu ponui Karona. Aš manau, kad šis komitetas iš tikrųjų gali rasti tam tikrų kitų būdų, kitų e, veikimo formų, nes turime paaiškinti tuos įvykius. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie nacionalinius aspektus, ne tik tai apie e, pagalba mums, tačiau reikėtų užtikrinti, kad atsakingi už tos įvykius e, asmenys būtų įvardinti. Mes, e, dar kartą kartoju, žinome, kas realiai įvyko mūsų teisės saugos pareigūnams e, po tiek daug metų, po tiek daug padėtų pastangų. E, Išsiaiškino iš esmės tuos dalykus. Šis lėktuvas buvo numuštas ties Italijos siena tarptautin, tar, virš tarptautinių vandenų. Tačiau ne italai yra dėl to kalti. Italai kalti tik tai tiek, kad jie užglaistė tuos įvykius ir kad trūkdė teisės saugos pareigūnams veiksmingai veikti. Tokia yra Italijos e, kaltė. Aš aišku galėčiau labai ilgai ištisas valandas kalbėti, pasakodama, kokius pažeidimus mūsų institucijos padarė. Tačiau šiandien mums reikia, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas, todėl kad e, šio nusikaltimo e, atsakingi už šį nusikaltimą e, subjektai yra valstybės - Prancūzija, Junktinės valstijos, Vokietija. Nesakau, kad absoliučiai visos e, valstybės, tačiau mes turime dabar vis dėlto kalbėti labai konkrečiai. Problema yra ir europinė, ir tarptautinė. Ir italų teisėjas jau yra tai įvardinės ir mes neturim ką pridurti. Tai buvo karo aktas. Tas lėktuvas buvo numuštas, kadangi toje vietovėje buvo ginkluotų lėktuvų turinčių karinę įrangą ir tie, tie, tas lėktuvas buvo iš kažkurios iš tų valstybių. Ka, yra absoliučiai aišku, kad toks lėktuvas buvo toje vietoje tuo metu, tad, todėl tos minėtos valstybės turėtų dabar bendradarbiauti su Italijos prokuratūra, kaip kad e, sakė gerbiamas Karona. Dėkuoju Dėkuoju pasisakusiems kolegoms. Ir aišku, aš negaliu pateisinti komisijos e, pozicijos. Komisija elgėsi iš tikrųjų labai biurokratiškai, tą e, pabrėžė ir kolegos, kurie apie tai kalbėjo. Kolegos komentavo ir komisijos pateiktą komunikatą. Ir atrodo, kad komisijos atsakymas buvo labai paviršutiniškas, paviršutinis ir uh, ne, nelabai pagristas. Ir kalbant taip pat apie priemonių paketą, siekiant suteikti pagalbą nusikaltelių aukoms, galbūt e, tai, tai ne, nebūtų čia pats tinkamiausias e, dalykas. Italija beje nėra pasirašiusi e, bendradarbiavimo teisės saugos srityje sutarties. tarties bet e, kadangi tame komuni, komunikate tai yra e, komentuojama, tai galėtume tuo remdamėsi padaryti tam tikrų žingsnių, tačiau aš nemanau, kad tos minėtos konvencijos pasirašymas būtų galėjęs išspręsti tas e, problemas. Remiantis bendrijos institucijų prerogatyvomis ir remiantis kiekvienos, kiekvieno asmens teisę į teisingą teismo procesą. Tai yra garantuota pagrindinių teisių hartijoje. Visi ES piliečiai žino, jog e, turi būti užtikrinamas skaidrumas. Ir dabar mes kūrėme vieningą teisingumo erdvę Europoje. Ir esant toms sąlygoms, komisija negali apsiriboti tokiais atsakymais, kuriuos e, pateikė. Turi pateikti, jinai turi pateikti konkretesnių atsakymų. Turint tą tai omenyje, aš manau, mes e, galėtume kreiptis į komisiją, į komisijos pirmininką Baroso, į vicepirmininką Šefkovič ir paprašyti jų, kad e, jie skirtų dėmesio šitam klausimui galėtume taip pat kreiptis į e, vyriausią galiotinę Ašton, kad jinai taip pat pasakytų savo žodį šituo klausimu ir kad jinai taip pat e, kreiptųsi į tas valstybės, kurios yra susijusios su tais įvykiais. Ir e, kad jinai užtikrintų, kad būtų realiai uh, užtikrinamas solidarumas Tad e, turime, mano nuomonė, eiti šituo keliu, remiantis e, e, komunikatu, kreiptis į komisiją ir vyriausią gruodinę Ašton. Na, o dabar turėtume pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 14 punktas, peticija 1347 2011 metų pareiškėja yra Ispanijos pilietė Anzelma Guillermina Gomes dėl teisės gauti informaciją apie savo tėvo suėmimą ir mirties bausmės įvykdymą per Ispanijos pilietinį karą. Pareiškėja dalyvauja mūsų posėdėje, žodis jai dabar penkioms minutėms. Justicia al Parlamento Europeo porque en España no me lo dan. Pido justicia para un hombre que fue bueno. Aš prašau teisingumo Mano vyriausybė nedaro nieko, mano tėvas niekam nieko blogo nepadarė. Dėkoju. Jeigu jūs nieko prieš, aš pasisakysiu. Aš esu um, peticijos pateik, pateikėjo uh, duktė. Um, tai yra mano tėvas, jis priklausė socialistų partijai ir uh, jis. Ji, um, nužudė, jį nužudė, aš e, nežinau, kur jis yra palai, palaidotas ir iš tiesų mano mama. E, Mama negalėjo net persikelti, nes mes nežinojome, e, kur jis palaidotas. Mes Ispanijoje perėjome per daugybę archyvų. Jie mums atsiuntė keletą dokumentų ir e, juos mes persintime peticijų komitetui. Uh, prašyčiau jūsų atkreipti dėmesį į datą šiuose dokumentuose. Tai yra mano tėvo e, teisinė byla ir ten iš dalies yra išdėstyti faktai, kas jam atsitiko. Jis žuvo 1936 metais, kalbame apie 37-uosius, 41-uosius, e, aš miniu dokumentus, ką tai reiškia žmogus, kuris yra nužudomas ir palaidomas masinėme kape, vienodai yra traktuojamas e, institucijų. Teisės institucijos susisiekė su mano e, miesto rotuše ir paprašė pateikti informacijos apie mano tėvą, dėl ko jis e, mirė. Ir tą patį reikia pasakyti apie Franko režimo daugelį uh, aukų. E, jis buvo pavadintas politiniu um, bailiu. Ką tai reiškia? Jie žinojo, kad e, mano senelis e, miręs, jie turėjo jo dokumentus. Ir galutinis dokumentas, paskutinis dokumentas yra 1943 metų, tai yra Kordobos provincijos oficial, oficialiojo žurnalo na, parašyta data. Taip, nu, tai buvo jau keturi metai po civilinio karo pabaigos. Šita byla, jie dar vis turėjo šitą bylą. Ta byla nebuvo sudeginta, suplėšyta, ji dar uh, buvo prieinama. Mes norėjome tą bylą gauti, paprašėm, pateikėme prašymą teisės institucijoms, tačiau mūsų e, šeimai niekas nieko neatsakė. teisinės institucijos pusadoje tiesiog nuleido rankas. Manau, kad su mumis nebuvo oriai ir pagarbiai el elgiamasi. Mes norėtume gauti informaciją. Tiesiai tariant, Aš išanalizavau jūsų atsakymą, esame labai dėkingi už tai. E, pamatėme, kad jūs įsiklausote į mus, todėl jūs mus ir pakvietėte. Tačiau, ką komisija sako, teisė informacija yra asmeniškas dalykas, to negalima perduoti trečiosiom šalims. Teisė į informaciją yra taikoma um, žmonėms, kurie um, mirė prieš 60 metų. Mes e, niekam nelipame ant kulnų, mes e, ne per daug nekišame savo nosies, kur nereikia. Mes tiesiog norime išsiaiškinti, kur guli mūsų senelio palaikai. Turime keletą prašymų. Paskatinkite uh, Ispanijos institucijas pasirašyti konvenciją dėl prieigos prie asmeninių interesų, uh, do, do, asmeninių dokumentų. Uh, Ispanija nepasirašė šitos, uh, šito susitarimo. Uh, mes norime, kad visi Ispanijos archyvai turėtų vienodą politiką uh, tų šeimų atžvilgių, kurių artimieji yra žuvę. Uh, Yra puikių archyvų, kurie teikia puikias paslaugas, tačiau yra ir tokių, kurie e, nepateikia jokios informacijos. Taip pat paraginkite pusados valdžios institucijas padėti mūsų šeimai, tai yra pateikti tuos dokumentus, nes manome, kad jie vis dar egzistuoja. Mes norime, kad valdžios institucijos juos pateiktų. O dabar dėl DNR duomenų bazės Ispanijoje. Galima atrasti daug masinių kapų, tam reikia tik politinės valios. Mano mamos e, karta tokiu atveju galėtų gauti tai, kažkokį atpildą už moralinę e, patirtą žalą. Aš nenoriu, kad mano mama mirtų, nežinodama, kur yra palaidotas jos tėvas. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, žodis komisijai Vincent Depin. Uh, much, chair. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad tai be abejo yra labai jautrus ir emocingas klausimas. Tačiau mes laikomės pozicijos atsižvelgdami į tai, ką gali ir negali ko padaryti ES. Pagal ES teisę nėra jokių priežasčių, kurios mus įgalintų toliau spręsti peticijos teikėjos prašymą. Ji rėmėsi 90 536 direktyva dėl asmens duomenų, taip pat 2008-977 e, tarybos sprendimo. Ir šie du teisės aktai aiškiai reglamentuoja, kaip asmens duomenys turi būti apdorojami ir atskleidžiami. Kaip ir minėta mūsų atsakyme, čia turimi omenyje duomenys kurie tiesiogiai susiję su asmeniu, kurio duomenys apdorojami. Ir kiek, kaip tai apibriešta šiuose teisės dokumentuose, šie duomenys turi būti tiesiogiai susijęs su pačiu asmeniu, o ne trečiuoju asmeniu. Tai štai kaip mes interpretuojame šias taisyklės. Labai apgailestavome, bet būtent taip buvo parengti šie dokumentai ir galime tik taip juos interpretuoti. Dar vienas elementas, kurį minėjo peticijos teikėja, tai įvairios teisės, hartijos, teisė į orumą, teisė į vienodą elgesį ir taip toliau. Aišku, šios teisės labai svarbios ir mes tengiamės užtikrinti, kad jos pagal ES teisę būtų ginamos. Norėčiau priminti, kad pagrindinių teisų hartija galioja tik ES kontekste ir jie galima remtis tik įgyvendinant ES teisės aktus. Kaip ir minėjau anksčiau, šiuo atveju nėra jokių pagrindų, kuriais remdamiesi galėtume toliau nagrinėti šią sudėtingą situaciją. Mes pasižymėjome ir buvo paminėta Europos taryba, e, komisijos, į komisijos kompetenciją neįeina e, Europos tarybos arba žmogaus teisų teismo reikalai, tačiau pas, pastebėjome, kad tam tikra žmogaus teisų teismo jurisprudencija yra ir, aišku, jis gali būti kompetitingas spręsti dėl šios situacijos. Taigi galbūt tai būtų viena galimybė spręsti šią situaciją. Tačiau vėlgi neaišku, koks būtų rezultatas, kadangi uh, Europos tarybos sistema ir žmogaus teisų teismas nu, visiškai nesusijęs su mumis. Ačiū pirmininkė. Lei. Dėkuoju. Kolega Meijer, ne, kolega Janis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums, padėkoti peticijų komitetui kad jisai šią peticiją pripažino primtina. Jeigu panagrinėtume mūsų šalies istoriją per pastaruosius 70 metų ir jeigu panagrinėtume, kaip kito mūsų peticijos e, komiteto e, pozicija, tai iš tikrųjų yra tam tikras e, stebuklas, kad mes nagrinėjam tokią peticiją turiu galvoje tūkstančius frankistų nužudytų žmonių, nes pirmą kartą, nepaisant labai didelio aukų skaičiaus, mes nagrinėjom tokį, tokį klausimą, nes iki šiol joks parlamento narys nesistengia iškelti to, tokių klausimų, nes ši pareiškėja nori išsiaiškinti, kur yra palaidotas jos tėvas. Uh, Ir aš labai džiaugiuosi, kad ši peticija dabar yra nagrinėjama mūsų komitete. Norėčiau taip pat e, pasakyti, jog labai vertinu Anselmą ir Noelį pastangas jos e, čia at, at, atvyko ir e, paaiškino mums, apie ką čia konkrečiai sukasi kalba. Jos pasakė, kas yra žudikai, kaip Anselmos tėvas buvo nužudytas, kur jis palaidotas, nebuvo teismo, nėra praktiškai jokių įrodymų, nėra praktiškai nieko. Ir tai, tai ko prašo ponia Gomes Angulo, yra tam tikri Modernus metodai, DNR tyrimai bei kiti metodai, e, darbas archyvose, kuris leistų išsiaiškinti dar neišsiaiškintus dalykus, kad būtų įmanoma palaidoti jos tėvą oriai. Čia kalba taip pat sukasi apie prieigą prie informacijos nes ta informacija leistų išsiaiškinti, kur yra ponios Angulo tėvo kapas. Tai yra, aišku, Ispanijos kompetencijos dalykas, tačiau dabartinė Ispanijos vyriausybė visiškai nesusijusi su šitais dalykais. Uh, nei anksčiau dirbusi socialistų vyriausybė. Iš esmės tai yra ir asmeninis klausimas, šeimos klausimas, lygiai tas pats kaip, kaip su eta aukomis, nes teisingumą prašo aukų šeimos, jos nori žinoti teisybę. Ir būtent todėl mes turime palaikyti e, tokius e, prašymus. Buvo atlikta labai daug psichologinių uh, ir e, sociologinių tyrimų dėl aspektų susijusių su gedulu, nes žmonės gedi labai ilgos metus, tol kol, kol, kol jie neranda palaikų, kol jie iš principo kartais net nežino likimo savo artimųjų. Ir mes kaip e, Ispanijos atstovai turime prisimti čia tam tikrą atsakomybę, juk mes iki šiol nelabai ką esame nuveikę šioje srityje, kai ką esame padarę, tačiau to nepakanka. Mes e, turime užtikrinti rimtą tyrimą teisėjas Garson jau e, ėmėsi tam tikrų priemonių ir buvo identifikuota labai daug aukų palaidontų bendrose palaidotų masiniuose kapuose. Tokie dalykai yra daromi, tačiau pas mus praktiškai nekalbama apie Franko režimo aukas. Žinom, e, kaip e, tokie klausimai buvo sprendžiami Kambodžoje, pavyzdžiui. Kol kas dar daug žmonių nežino, kur yra jų artimųjų palaikai, jų artimųjų, kurie buvo nužudyti Franko režimo. Uh, Europos komisijos išvados yra labai lakoniškos, keletas sakinių tik tai. Ten yra minimas Europos žmogaus teisų teismas. Tačiau Europos žmogaus teisų teismas dėl katinės žudinių nusprendė, kad jeigu valstybė yra neatsakinga pagal konvencijos trečiąjį straipsnį dėl žudinių, vis dėlto valstybė privalo gerbti tas aukas bei užjausti, užuojautą ir pagarbą. Ir turint e, omenyje aukų šeimas, tai e, yra būtinas e, dalykas ir dėl to reikia surinkti visus būtinus duomenis. Tačiau kol kas e, institucijos nesuteikia tos informacijos ir tai yra nežmoniška. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų nežmoniškas elgesys. Ispanija yra pasirašiusi konvencijas dėl kankinimų netaikymo, dėl nežmoniško elgesio netaikymo. Tad Ispanija turėtų padaryti tam tikras e, išvadas. Mes e, reikalaujame, kad čia būtų elgiamasi oriai ir kad būtų elgiamasi žmoniškai. Mes e, manome, kad mūsų komitetas gali suvaidinti čia istorinį vaidmenį, paremdamas šią peticiją. Tai yra peticija pateikta dukters ir anūkės E, ir nu, jų nužudytas e, giminaitis buvo socialistų partijos narys, kurios narys esu ir aš. Panas Meijer, dėkuoju. Pone pirmininkė, noriu padėkoti poniai e, Anselma ir jos dukteriai. Manau, kad turėtume pagerbti ir jūsų tėvą, ir jūsų senelį, kadangi jūs tiesą pasakus, atstovaujate tūkstančiams šeimų Ispanijoje, tūkstančiams šeimų, kurios susidūrė su panašia situacija ir kurios nori dabar, kad, kad, kad e, būtų išsiaiškinta, kur yra jų artimieji. Jų artimieji žuvo todėl, kad jie gynė Ispaniją, Ispanijos valstybę nuo fašistų antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Europos Sąjunga išsilaisvino nuo fašizmo, tačiau Ispanijoje fašizmas ir toliau egzistavo ilgus metus. Todėl visų pirma norėčiau pagerbti Anzelmą Gulermą Gomez, nes vienintelis jo nusikaltimas buvo, kad jisai rėmė teisėtą vyriausybę pirmą kartą mes kalbame apie tai, kas įvyko tuo metu, nes piliečiai gynė antrąją respubliką. Mano kolega ponas Janijas sakė, jog tūkstančiai šeimų iki šiol dar nežino, kur palaidoti jų artimieji, nežino, kur jie buvo nužudyti per karinį sukilimą arba paskui per pilietinį uh, karą, jų mirties aplinkybės buvo dar tragiškesnės. Dažnai tie žmonės būdavo žudomi be jokio teismo vien tik todėl, kad e, jie rėmė Respubliką, teisėtą Respubliką. Dėkoju peticijos pareiškėjams e, už tai, kad jos dalyvauja šiame posėdėje ir e, dar kartą noriu pagerbti Anselmo Gilerma Gomes atminimą. Jūsų peticija iš tikrųjų yra priimtina, jūs ginate jūsų tėvo ir, ir, ir senelio atminimą. Šita problema liečia visą Ispaniją ir mums tenka istorinės atminties prievalė. Manau, kad e, dar ne viskas toli gražu yra padaryta šioje srityje, nes problema iš principo dar yra neišspręsta ir uh, tie žmonės, kurie kalėjo kalėjimuose ar buvo žudomi, e, turi, turi būti užtikrinamas teisingumas dabar jų šeimoms. Ir mes turime siekti, kad būtų pateikta informacija apie tos įvykius ir todėl mes visiškai remiame jūsų peticiją ir mes dėsime visas pastangas, kad jūs gautumėte tą informaciją, kuri yra absoliučiai būtina. Na, o dėl Europos komisijos aš noriu pasakyti, jog čia kalba sukasi ne vien tik tai apie reglamentų nuostatas. Bent jau mano nuomonė. Aš e, norėčiau paprašyti mūsų komiteto pirmininkės, kad būtų parašytas laiškas dviejiems iš tų teismų, kurie atsisakė pateikti informaciją. Jis sakė suteikti prieigą prie informacijos, pone Matsoni. Jūs e, galėtumėte susisiekti su tais teismais ir paprašyti jų, kad būtų pateikta ta informacija. Aš manau, kad šita peticija turi būti, turi likti atvira. Mes turime ir toliau dėti pastangas, kad e, visais įmanomais būdais um, taikiai, gražiuoju, aišku, būtų reikalaujama užtikrinti prieigą prie teisingumo ir prie informacijos. Ir manau, kad e, tuo būdu mes atverime duris ir e, kitiems kontaktams su kitomis institucijomis ir struktūromis. Ir ši peticija šiuo požiūriu yra istorinė peticija. Dar kartą tai kartoju. Ir būtent todėl ši peticija turi likti atvira tol, kol bus gauta visa būtina informacija, kadangi ta informacija yra gyvybiškai svarbi ne tik tai jums ir jūsų šeimai, bet visai Ispanijos visuomeniai, netgi visai Europos visuomeniai, todėl kad čia kalba sukasi apie fašistinį perversmą ir apie e, žalos atlyginimą aukoms. Aukos buvo, neteko gyvybės, todėl kad rėmė teisėtą valstybę, teisėtą respubliką, todėl ta informacija turi būti e, pateikiama. Ponas Romera. Eh, visiškai pritariu tam, kas buvo sakyta. Aš norėčiau taip pat e, išreikšti susižavėjimą ta drąsa, kurią parodė Tanselmo Giemo dukra ir anūkė. Bent jau palikime šią peticiją atvirą, kad galėtume atsakyti peticijų teikėjams. Tačiau mane ypač stebina du dalykai. Kai perskaičiau komisijos įvertinimą, pamačiau argumentus susijusius su E, asmens e, teisų apsaugą. Kaip galima pasitelkti tokias teisės, e, teisinantis dėl atsisakymo teikti prieigą prie informacijos. Man atrodo, kad peticijų teikėjoms tai sunku suprasti. Jos neturi teisės prieiti prie šios informacijos, nes susijęs asmuo jau yra miręs. Uh, bet jeigu jis nebūtų miręs, tai joms visiškai nereiktų prieiti prie šios informacijos. Taigi man ši, šis argumentas yra absurdiškas. Jis visiškai ne, neatlaiko kritikos. Taigi e, sutinku su ponu Janies ir taip pat manau, kad peticiją reikia palikti atvirą. E, ponė pirmininkė, buvo pasiūlyta nusiųsti du laiškus. Man atrodo, kad tai yra pagristas siūlymas, jeigu mes ir toliau norime reikalauti tos informacijos. Ir trečia, manau, kad šiame kontekste, ar tai būtų kalbama tik apie prieigą prie informacijos ar ne, bet pri, noriu priminti, kad per visus demokratiškos Ispanijos gyvavimo metus, kaip gali atsitikti, kad šitokios peticijos sulaukėme čia Europos parlamente. Ar tai reiškia, kad Ispanijos mechanizmas numatantis reparacijos procesą nėra veiksmingas? Tai pasirodo, visi šie mechanizmai ne, nefunkcionuoja. Mes turime pasiūsti labai aiškę žinę, pareikalaudami atitinkam valdžios institucijų pateikti mums atsakymą, bent jau atsakymą pa, a, a, į šį paklausimą. Ir paskutinis pastebėjimas, kuris yra greičiau prašymas. Komisija sako peticijos teikėjai, kad reikia kreiptis į nacionalinės institucijas, bet Matėte, kas atsitiko vienam teisėjui, kuris pabandė teikti tokią pagalbą. Jis buvo apkaltintas šmeištu ir panašiai. Man atrodo, kad kreiptis į Ispanijos institucijas, kurio štai pasielgė su teisėju, kuris drįso atsakyti į tą prašymą, būtų logiška. Man atrodo, kad reikia mums tęsti šios peticijos nagrinėjimą ir jeigu uh, ir kad e, būtų užtikrinta kaip galima geresnės sąlygos peticijų teikėjom. Pone Aukien, ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti viskam, kas iki šiol buvo pasakyta. Visų pirma, norėčiau, aišku, padėkoti, kad šeima atvyko pas mus, taip pat ir kolegoms, kurie pasisakė šio klausimu. Tačiau mane be galo nustebino komisijos pateikti argumentai. Manau, kad mm, tiesiog yra gėda klausantis tokių argumentų, kurie yra visiškai išvirkšti. Juk tos nuostatos, kurios buvo skirtos individams apsaugoti, dabar išeina, kad saugo valdžios institucijas. Tai situacija pasirodo yra visiškai iškreipta. Nedažnai man pasitaiko susidurti su tokiamis procedūromis. Čia kalbame apie poreikį, ne apie poreikį apsaugoti piliečius, bet apie dingusi asmenį. Svarbu pasakyti mūsų komitete, kad dabar, kai turime teisės e, spręsti šį klausimą, turime taip ir pasielgti, kadangi esame politinė institucija. Nebūtinai turime sakyti, kad reikia labai griežtai laikyti savo kompetencijos. Mes turime juk ir politinį, politinę pareigą padėti peticijos teikėjai spręsti šią situaciją. Manau, kad labai gerai, jog ši peticija pakliuvo į parlamentą. Taip pat e, reikia institucijoms pasakyti tris dalykus. Jeigu norima, kad su, su, būtų susitaikymas pasiektas po tiek metų, taip pat reikia suderinti taiką, teisingumą ir tiesą. Ir kai tiesa yra nutildoma, tai neįmanoma užtikrinti sutaikinimo. Jis negali trukti ilgai. Po tiek metų de demokratijos Ispanijoje atrodo, kad vis dar yra jėgų, kurios neprarado savo jėgos ir kurios slepia tą tiesą. Ir atrodo, kad Ispanijos visuomenė yra susiskaldžiusi. Ir man atrodo, mes Kaip ES atstovai turime pareigą užtikrinti, kad Ispanijos piliečiai pamatytų, kad Europos bendruomenėje tiesa yra žmogaus teisė, net jeigu ir nėra konkrečios pastraipos sakančios, kad Ispanijos valdžia turi paskelbti tam tikrus dokumentus. Viskas yra daug plačiau. Todėl noriu paraginti komisiją atlikti savo pareigas. Tačiau nepaisant Europos komisijos, niekas ir mums neužkerta kelio toliau stebėti, kaip rutuliosis šis atvejis. Palikime peticiją atvirą ir pasiūskime Ispanijos valdžios institucijoms žinę, prašydami išspręsti šią problemą. Ir pasitelkime Europos žmogaus teisų teismo nu, sprendimo formuluotę šiame prašyme. Mes galime pasirašyti laišką, primenantį Ispanijai, ką jau yra nusprendęs Europos žmogaus teisų teismas. Kai buvo aiškiai pasakyta, Europos žmogaus teisų teismas nustatė, kad tai yra nežmoniškas elgesys ir mes neturėtume skatinti tokio elgesio. Gracias, señora presidenta. Ačiū. Gais. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija sakė, kad šis klausimas emocinis ir labai jautrus. Taip, e, teisingai. Ir dar vienas kolega tai minėjo. Tai yra tikrai jautrus emociniai klausimai. Tačiau prieš pradėdamas kalbėti apie pačią peticiją norėčiau pasakyti, kokia yra dabartinė situacija pačiame peticijų komitete, nes mes turime čia e, senus narius, kaip Miguel Martinės ir Martinės, ir kurie e, žino, kad e, tokie dalykai pasitaiko. Kolega iš Danijos taip pat kalbėjo, kad neturėtume apsiriboti tik Ispaniją, tačiau labai sunku negalvoti tik apie Ispaniją. Aš nesakau, kad tai, tai yra blogas dalykas, tačiau tai, Margarit, nėra klausimas prieš jūs. Jūs tiesiog dažnai sakote, kad mes, Ispanai, labai daug kalbame apie save, o turėtume daugiau kalbėti apie Europą. Uh, Aš tai daug kartų iš jūsų girdėjau e, šiame komitete, galbūt e, mane netaip pasiekė mintis, tačiau ašgi nes, nesistengiu dabar jūs susipulti. Atvirkščiai, tai yra komplimentas jums. Kartais iš tiesų mes turime galvoti daugiau apie Europą. Dabar norėčiau paaiškinti. Užuot mėčiusi savo tušinuką į lubas, galbūt suprasite mane aš atveriu naujas duris šiame peticijų e, komitete kalba eina ne apie kairiuosius ar dešiniuosius, socialistus ar populiariąją partiją. Deja, Europoje pastaraisiais dešimtmečiais buvo tiek daug konfliktų ir karų, o šiandieną be abejonių mes atveriame duris tam, kad žmonės galėtų atvykti ir pakalbėti apie aukas po pirmojo, antrojo pasaulinio karo, Turkijos e, invazijos į Kiprą, komunistinių invazijų, taip pat Balkanų karų aukas. Visi šitie klausimai yra atviri, tai visai nesusijęs su politinėmis pažiūromis, tačiau tos durys yra atvertos šiems žmonėms šiame komitete. Kalbant apie konkretų šitą klausimą, aš gavau informacijos iš Teisingumo ministerijos po to, kai suinteresuota partija pati pateikė prašymą ir aš žinau, kad buvo imtasi priemonių. Ankstesnė vyriausybė Rodrygės Sabatero 2011 metų ir dabartinė vyriausybė Marijano Rohoj buvo paprašyti imtis priemonių ir išsiaiškinti tai, ko prašoma. Tai yra ar išsiaiškinti, kas yra atsakingas už e, tuos dalykus, kurie susiję su jūsų tėvu. Ir e, jums buvo, ir buvo stengiamasi rasti dokumentus dėl jūsų tėvo. Šitie dokumentai um, buvo Kordobos provincijos asamblėjoje, paskui Bosadoje. Uh, ir um, Kordobos uh, istorinėme archyve. Tačiau uh, visos šitos pastangos pagal Teisingumo ministeriją surasti šios dokumentus nebuvo sėkmingos. Visos tos vyriausybės, kurios vadovavo Teisingumo ministerijoms, uh, pasakė, kad tai nebuvo sėkmingos pastangos. Teisingumo ministerija taip pat sakė, kad stengiantis rasti šios dokumentus, nebuvo aišku visgi, ar um, buvo šie dokumentai sudeginti, sunaikinti ar kažkaip kitaip dingo. Tiesiog jie nebuvo rasti, nepaisant to, kad to buvo prašoma. Ir nepaisant, dar kartą pakarosiu, nepaisant to, kad buvo prašoma pateikti tokią informaciją. Tokią informaciją turiu iš Teisingumo ministerijos abiejų vyriausybių metu uh, gauta informacija. Jūs puikiai žinote, kad e, ekshumacijos ir e, palaikų identifikacijos prašymas Lesaliut e, kapinėse yra Kortovos autonominės provincijos Andaluzijoje kompetencija. Ir todėl turiu pasakyti, kad kompetencija dėl kūno ekshumacijos ir lieka tos provincijos rankose, tai yra Andaluzijos regiono rankose. Ir būtent ten turėtumėte pateikti savo prašymą Andaluzijos, Andaluzijos regionui. Na, o kadangi kolega, kolegos partija yra e, viena iš e, valdančiųjų Andaluzijos regione, galėtumėte kreiptis į kolegą ir vadovautis atitinkama procedūra, priminti Teisingumo ministerijai apie tai, ką dar galima būtų padaryti. Aš nenoriu Jums sudaryti blogo įspūdžio apie Europos komisiją ar apie peticijų komitetą. Nenorėčiau, kad Jūs ir nusiviltumėte. Tačiau, kaip e, pasakė komisija, komisija neturi čia kompetencijos. Laiškus galima siūsti. Tačiau, ponė pirmininkė, aš žinau, kad jūsų buvo paprašyta, jeigu aš neklystu, tuos laiškus persiųsti teisėjams ir Teisingumo departamentui. Ispanijos teisėjai yra nepriklausomi, nereiktų nurodinėti Ispanijos teisėjams, ką daryti, ko ne. Mes kalbame apie bylą, kurią visi gerai žinome. Ir žinome, kad teisingumo sistema pas mus yra nepriklausoma, teisėjai žino, kokius sprendimus turi priimti. Tačiau taip, mes tuos laiškus persiusime konkrečioms administracijos institucijoms, kurios e, susijusios su šia e, byla. Kaip komisija ir sakė, e, ji nėra kompetentinga šioje srityje ir negalės nieko padaryti. Todėl Andaluzijos regionui ir Kordobo savivaldybei E, reikia nusiųsti šios laiškus taip pat į archyvą, kur šie dokumentai gali būti rasti, jeigu jūs, ponė pirmininkė, pritarsite e, šiam pasiūlymui. Ačiū. Ačiū, ponė Garsės. Gracias, presidenta. Eh, Dėkuoju, panė pirmininkė. Manau, kad e, iš tikrųjų čia yra istorinis įvykis peticijų komitete. Manau, kad e, daug parlamentarų susidomės šio klausimu. Anselmo Guliermo Gomes Vermudės, aišku, negali mūsų girdėti dabar, tačiau esu tikras, kad jis būtų labai dėkingas, jeigu jis girdėtų, ką mes kalbame ir matytų, kaip jo šeima ieško teisybės. Turime padėkoti jo šeimai, kuri padarė tokį dalyką, kuris jai daro labai didelę garbę. Tai nebuvo lengva padaryti, tai buvo tam tikra auka, kadangi viešai pateikti tokią peticiją dėl tokio asmeninio atvejo ir e, dėl tokio labai žmogiško aspekto yra netoks paprastas dalykas ir šis atvejis iš tikrųjų tampa simboliniu atveju, nes čia jau kalba sukasi apie tam tikrą kolektyvinį reiškinį. Kolegos, kurie kalbėjo Anksčiau Luis Anės, Vilimejer, Romeva ir e, Vyturgais visi kalbėjo kolegos pripažino, mes visi pripažįstame, jog ši peticija yra istorinė peticija, kuri atveria daug kitų durų. Aš manau, kad Europos parlamento nariams tai yra labai kilnus dalykas atverti tas duris ir paprašyti teisės būti išklausytam, nes tokia teisė būtų suteikta tūkstančiams piliečių, kuriems buvo ištisus dešimtmečius e, sakoma ne tai, kas buvo iš tikrųjų įvykę, buvo užglaistoma, maskuojama teisybė ir tuo požiūriu tai yra transcendentinis dalykas. Tai, ką mes šiandien išgyvename. ir e, juridinio pobūdžio argumentai negali atsverti visų tų transcendentinių aspektų. Juridiniai argumentai čia yra persilpni. Manau, kad peticijų komitetas turėtų prašyti papildomos teisinės analizės šalia to, ką Europos komisija mums pateikė. Reikėtų papildomų teisinių ataskaitų, kad turėtume daugiau užtikrintumo, kad galėtume paremti savo įsitikinimą, nes mes esame įsitikinę, kad turime ginti žmogaus teisės, piliečio teisės, tos teisės turi būti ginamos visuomet, čia nėra senaties termino ir čia kalba sukasi apie ateitį taip pat, mes atveriame duris iš tikrųjų ir atveriame labai didelę tyrimų plotmę dimenciją mūsų komitetui. Kaip sakė kolegos, reikėtų užtikrinti, kad tos duris, kurias mes dabar norime atverti, ne be užsidarytų. Ir mūsų komitetas turi uh, prisimti atsakomybę dėl tų durų neužverimo. Tai yra istorinė galimybė. Mes turime padaryti viską, kad e, visa informacija, kuri galėtų sustiprinti mūsų poziciją, būtų pateikta, kad mes gautume tą informaciją. Niekas Alsen, Anselmo Giljermo Gomes Bermudės šeimoje, niekas kitų tūkstančių šeim, ispanų šeimose neturi jaustis bejėgis. Mes esame Europos parlamentas, mes giname žmogaus teisės, todėl aš e, remiu mūsų kolegų išsakytus e, reikalavimus. Martinės Martinės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praktiškai viskas jau yra pasakyta. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms, kurie pasisakė anksčiau. Aš labai džiaugiuosi, kad pane Auken taip pat pasisakė, todėl kad tai nėra vien tik tai Ispanijos klausimas. Labai svarbu, kad e, vyktų platesnė diskusija, kurioje dalyvautų ir kiti europiečiai, kitų valstybių atstovai, demokratai. Svarbiausia čia yra man tai, kad aš kaip e, parlamento vicepirmininkas darysiu viską ir noriu, kad šeima tai žinotų, aukos šeima tai žinotų, kad aš padarysiu viską, kad e, ta informacija būtų pateikta. Aš noriu pagerbti šią šeimą ir, ir jos narių pastangas siekiant teisybės. Jūs kentėjote visą gyvenimą iki šiol, bet niekad nenuleidote rankų. Jūs niekuomet nesusitaikėt su pralaimėjimo situacija ir jūs pasitikėjote demokratinėmis institucijomis. Kadangi jūs negavote atsakymų, kurių laukite iš tų institucijų, būtų visiškai suprantama, jeigu jūs būtumėt nuleidę rankas ir nebepasitikėtomis institucijomis. Jūs pasitikite mumis ir tai reiškia, kad jūs pasitikite demokratišką Europą, vertybių Europą. Būtent todėl Europa galėjo sukurti vertybėmis besiremenčią Europos bendryją tik tai praėjus 30 metų po mūsų aptariamų įvykių. Kadangi Ispanijoje, pavyzdžiui, anksčiau tai nebuvo įmanoma. Mes negalime nuvilti jūsų, negalime uh, sulugdyti jūsų lūkesčių. Mes ir toliau kovosime ir aš e, sakau savo kolegą Liturgais, tai jūs e, turite išeiti iš šios salės su nauja viltimi. Mes e, turime duoti jums užtikrintumą tam tikrą įtikinti jūs, jog e, jūsų byla nebus pamiršta. Mano šalyje, kaip ir daugelie kitų Europos valstybių, Europos įvaizdis nėra labai geras. Europa remiasi solidarumu, demokratija ir nagrinami tokį konkretų atvejį mes būtent tomis vertybėmis ir tokiais principais turime remtis ir parodyti, jog tai darome. Liusienies labai teisingai sakė, jog kokie bebūtų prašymai pateikiami šioje srityje, mes negalime atmesti jų. Mes negalime jums atsakyti, jog tie įvykiai buvo labai senai ir todėl mes negalim nagrinėti tų dalykų. Visi tie dalykai aktualūs ir toliau, tol, kol bus gyvi šeimos nariai, kol anūkai gyvens, tol tokia byla negali būti baigta. Ir tokios bylos nagrinėjimas gali baigtis tik taip sėkmingai. Nors iki šiol mes ir nesugebėjom rasti uh, tinkamo sprendimo. Jūs pateikėte mums labai konkretų atvejį ir mums dabar būtinai reikia kreiptis į teisės tarnybą, mes turime palikti šią peticiją atvirą ir aš nemanau, kad komisija atmes e, šią e, šią peticiją. Komisija paprasčiausiai reaguoja, kaip kad dažnai jinai tokiais atvejais reaguoja, jinai atsako, jog nėra konkrečių bendrijos teisės nuostatų, kurios čia būtų pažeistos, todėl tai ne mūsų kompetencija. Tačiau yra pažeistos pagrindinės vertybės, o tai yra Europos tapatybės dalis, o Europos komisija yra sutarčių sergėtoje. Tuo tarpu sutartis įtvirtina tas pagrindinės vertybės, kuriamis remiasi Europos statyba. Todėl komisija negali atmesti tokių prašymų. Europos parlamentas per peti komitetą turi toliau nagrinėti šią e, bylą, šią peticiją ir imtis visų būtinų priemonių kad nagrinėjimas vyktų sklandžiai, kad būtų gauta būtina informacija ir kad ši šeima, kuri gali būti daugam pavyzdžių, neprarastų vilties. Pridursiu dar du dalykus. Mes iš tikrųjų čia kalbame apie terorizmo aukas. Šios dvi moteris yra terorizmo aukos. Jos nukentėjo nuo terorizmo. Uh, lygiai taip pat kaip Ispanijoje kiti žmonės yra nukentėję nuo kitų terorizmo apraiškų. Ir visos terorizmo, visų terorizmo aukų atžvilgių turi būti rodomas solidarumas. Aš jau labai senai dirbu politikos srityje kaip Vilis, kaip Lūis, todėl galiu leisti savo būti ir šiek tiek savikritišku. Ispanijoje yra daug iki galo neišspręstų problemų. Aš gyvenu mieste, nedideliam mieste Ispanijoje ir tame mieste yra generalisima Franko prospektas. Sakykime, tai, tai būtų lygiai tas pats, kaip Italijoje Dučės gatvė ar prospektas arba Führerio prospektas Vokietijoje. Aš gyvenu Ispanijoje, mieste, kuriame yra tokia gatvė. Ir aš negaliu ramiai vaikščioti tą gatvę man bloga, kuomet aš matau tokios pavadinimą. Mes e, visi žinome, kokia buvo mūsų istorija, mūsų šeimos istorija, šalies istorija ir žinome, kad e, mes turime susitaikyti su tam tikromis kančiomis, e, praeities dalykais, bet Ispanijoje tikrai yra dar daug neišspręstų dalykų. Aš neįsivaizduoju, kad dabartinėje demokratinėje Vokietijoje galėtų būti Führerio gatvė arba, arba Stalino gatvė gatvė. Tuo tarpu mes gyvenam būtent tokioje realybėje Ispanijoje ir, ir daugelyje vietų, ne vienoje. Taip yra, su pavadinimais. Tai yra ir europinė problema. Mes turime apie tai kalbėti. Mes e, turime atkreipti mūsų piliečių dėmesį į tai, nes tie klausimai ir lieka neišspręsti iki galo. Mūsų šalyse aš norėčiau taip pat padėkoti mūsų komiteto sekretoriatui, kuris puikiai suprato, jog ši peticija galbūt netitinka mūsų griežtų kriterijų, žiūrint formaliai, tačiau vis dėlto buvo numatyta galimybė aptarti šitos dalykus, nes mums tenka šį atsakomybę iš tikrųjų. Todėl dėkoju dar kartą ir dėkoju Anselmo dukrai ir anūkiai. Dokumentas, kurį mes dabar nagrinėjame, iš tikrųjų atskleidžia labai, labai baisius, neįtikėtinus dalykus. Savivaldybės, merijos, kurios veikia pagal konstituciją, pateiktose dokumentuose yra sakoma, jog auka buvo pažangiai mąstanti asmenybė, gana pažangiai mąstanti asmenybė. Įbeje, jisai buvo taip pat masonas. Tai yra tikrai rimtas nusikaltimas. Ir tai, kas ten sakoma iš tikrųjų verčia mus pašiurpti. 43 metais buvo būtent tokiais, tokiais žodžiais apibūdinta ta byla. Ir praėjus septyniems metams po to nužudimo buvo nuspręsta, jog viskas jau baigta, diskusija baigta, byla baigta praėjus septyniems metams po Anselmo nužudimo. Bet e, einant už šio konkretaus atvejo ribų mes turėsime nagrinėti holokausto įvykusio po pilietinio karo Ispanijoje klausimą ne per pilietinį karą, bet po pilietinio karo, e, buvusi genocidą, po to, kai ėmė triumfuoti fašistinė vyriausybė ir, ir, ir valstybė visoje Ispanijos teritorijoje. Ir e, tai nebuvo keršto Respublikai klausimas. Tai buvo puikiai organizuotas holokaustas nes aukomis tapo visi tie, kurie priešinosi totalitariniai valdžiai ir totalitariniai to meto bažnyčiai. Šitos dalykus mes dar turėsime nagrinėti Ispanijoje ir turėsime apsišluoti ties savo durimis, nes iki šiol tokio istorinio apsivalymo dar neįvyko Ispanijoje. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau ir nebuvau tikras, kad e, greitai baigsiu tą kalbą, nes buvau labai susijaudinęs. Pone Auken. You know... Kalbėsiu trumpai. Aš Danų kalbą skaičiau dokumentus apie šias problemas. Danijos laikraščiuose skaičiau apie teisėją Kason. Mane papiktino šis dalykas. Ir išklausiusi komisijos absurdiškos argumentacijos, pajaučiau nusistatymą tam tikrą. Tačiau džiaugiuosi dabar matydama, kad mes galime palaikyti tuos, kas siekia iškelti tiesą į dienos šviesą. Labai gerai, kad Šiandien e, dukra ir anūkė atėjo ir papasakojo mums apie šią problemą, kad mes visi apie ją sužinojome. Taip, dabar minutė atsakymui. Ačiū. Aš norėčiau dar papildyti kai ką. Aš nesu teisės ekspertė, nežinau, nelabai nusimanau Europos reikaluose. Aš aišku, atidžiai perskaičiau e, Europos pagrindinių žmogaus teisų hartijos 8 straipsnio antrą dalį dėl duomenų panaudojimo konkretiem tikslams sutikus susijusiam asmeniui. Kitaip tariant, visi turi yra galimybė suteikti teisę prieiti prie asmens duomenų. Kalbama apie sąžiningą duomenų tvarkymą, taigi sąžiningumo koncepciją ir Man atrodo, kad tai neperžengia ribų to, ko mes prašome. Tačiau, kadangi nesu teisės ekspertė, aš tiesiog moku skaityti. Ir norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, kad nežinau, kad mūsų peticija galės atverti duris kroatams, turkams, jūs paminėjote daugelį šalių kurios taip pat galėtų pateikti panašias peticijas. Aišku, tai yra man papildoma priežastis džiaugtis, jeigu mano peticija paskatins ir kitus ieškoti tiesos. Kai dėl prašymo teikto Teisingumo ministerijai. Taip mes galėjome susipažinti su pilietinio karo archyvais ir diktatūros archyvais. Mes e, sulaukėme įvairių atsakymų, buvo susisiekta su kalėjimais, kitomis kalinimo institucijomis ir iš visur atėjo atsakymas, kad nėra jokių domenų apie mano tėvą. Tai netiesa sakyti, kad archyvai visai su mumis nebendravo, bet posad, iš posadas ir Kordobos tribunolų jokios, jokios reakcijos nesulaukėme. Taigi norėčiau pridurti, kad mes kreipiamės į Kordobos savivaldybę, kitas atitinkamas institucijas. Ir galiu pasakyti, kad labai sudėtinga prašyti teismo ar teisėjo pateikti dokumentus dėl tam tikros mens žuvusio prieš tiek daug metų. Mes susisiekėme su savivaldybė, kuri mums atsakė, kad neturi informacijos, tačiau niekas e, nesusisiekė su teisėju. Taigi tas laiškas, kurį turiu, visiškai nemini kontakto su teisėju. Jūs siūlėte nusiųsti laišką savivaldybei, tačiau Merijoje yra tik nedideli kultūrinio pobūdžio archyvai. Galbūt tokie dokumentai, galbūt šitie dokumentai buvo sunaikinti, gal žurkės juos suėdė. Tiek laiko juk praėjo. Bet juk nieko nekainuoja nueiti ir pasižiūrėti. Jeigu trūksta žmonių, kurie ten galėtų pasivarginti, nueiti ir paieškoti, tai aš pati esu pasiruošusi eit, nuvykti į posados tribunolą, bet reikia, kad mums būtų atidarytos duris. Daugelis archyvų man atsakė, bet e, net kai skambinau telefonu, man teis tribunolė niekas nekėlė jo. Galbūt jums geriau pavyks susisiekti su Teisingumo ministerija, iš tai būčiau labai dėkinga. Dabar ponas Įturgais. 30 sekundžių. Taigi labai trumpai. Aš turėčiau uh, tik tais remtis tuo, ką pasakė Teisingumo ministerija, kad um, buvo laikomasi Kordobos ir Posados teisės aktų ir uh, buvo susisiekta su abiem teismais. Galbūt jūs pakalbėtumėte su Teisingumo ministerija. Uh, Galbūt jūs galėtumėte sukontaktuoti su tai žmonėmis, kurie galėtų jums pateikti atitinkamą informaciją. Galbūt tas žmogus galėtų jums padėti išsklaidyti jūsų būkštavimus. Jūs taip pat sakėte, kad kruatai, turkai čia galėtų atvažiuoti. Ne, turkai ne. Į Taip, žinome, kad Kipras e, nukentėjo nuo turkų invazijos ir e, jų žmonės e, dingo ir kipriečiai, prancūzai ir visi kiti turi teisę kreiptis čia, tačiau noriu pabrėžti, kad milijonai europiečių ieško e, savo artimųjų ir aš taip pat. Ir e, mes visi norime rasti tuos žmonės. Noriu padėkoti Jums e, labai už tai, kad Jūs pateikėte savo peticiją. Tai sukėlė labai išsamų debatą. Aš manau, kad daugelis pritarė Jūsų pozicijai. Ir išvados turėtų būti vieningos. Tai reiškia e, palikti šią peticiją atvirą ir e, pagal savo kompetenciją pateikti prašymą atitinkamai institucijai, tai, tai yra Ispanijos teisingumo ministerijai, ir pareikalauti, kad e, jie vykdytų savo pareigas kaip demokratinės institucijos pareigas. Ir turime pridėti papildomą e, teiginį ir vykdomajam komitetui ir informuoti jį, kad remiamasi tais argumentais, kurie buvo išsakyti ir manome, kad reiktų labiau pasistengti ir atlikti išsamesnę analizę, ar galima atsekti palaikus ir tada galėsime pritaikyti bei taip pat subsidiarumo principus. Uh, nes e, mūsų komiteto rėmose tai tikrai labai svarbu. Tai priartina institucijas prie piliečių, nes institucijos turi pareigą e, vykdyti tam tikrus e, darbus, tokiu atveju kaip šis pavyzdžiui. Tačiau iš principo šis principas sako, kad jeigu mes pasieksime ES e, lygmenių, kad Europos institucijos e, saugotų savo piliečius, tai tada e, ir piliečiai mumis pasitikės. Ir mes turime veikti, kad nebūtų pažeistos mūsų atitinkamos teisės taip, kaip dabar yra. Na ir antra, mes tvirtiname, kad nėra įmanoma imtis veiksmų tada, kai kalbama apie trečiųjų asmen, asmenų informaciją ir teisės. Kaip komisija sakė, norėdami e, reikalauti tokios informacijos, tai mes turime gauti papildomai žinių iš komisijos. Dar kartą noriu Jums padėkoti. Aš norėčiau pateikti dar vieną pasiūlymą. Aš visiškai sutinku su Jūsų pasiūlymu, tik tais noriu pasakyti, kad atsižvelgdami į ponai Turgai e, teiginį, turime pasakyti e, Andaluzijos vyriausybei, kad na, mes esame valdančiųjų partijų atstovai ir žinome, kad egzistuoja bylos, prie kurių turėtume pridėti ir šitą peticiją. Dėkoju už tai, kad paaiškinote. Aš sakiau, kad e, nacionalinės institucijos ir vietinės institucijos turės imtis veiksmų. Tai reiškia, kad mes iš tikrųjų e, prašysime jų imtis veiksmų. Taigi,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 Just so that, just if I could yeah. inform you. Muy bien. Vamos entonces a, a continuar, si me lo permiten Tęsime darbą, jeigu nieko prieš. Taigi, jeigu norite pasišnekėti, eikite už durų. O dabar gerbkime kitą peticijų teikėją. Aš tikiuosi, e, čia egzistuoja ponas Kristofas e, Stockwell, tai yra peticija 791 2088 15 darbo tvarkės klausimas. Ponas Kristofel, aš tikiuosi, e, čia yra. Ne, periname prie 16 peticijos, tai yra e, dėl moksleivių iš Europos mokyklų diskriminacijos jiems stojant į Ispanijos universitetus. E, Ta peticija pateikė Ispanijos pilietis Manuel Altemir Mergelina. Ačiū, ponė Turkais. Dėkuoju. Aš norėčiau pasakyti, jog visiškai remiu tos šeimos kuri, kurios atstovai ką tik tai pasisakė prieš tai nagrinėtoje peticijoje e, prašymą. Jų atvejas iš tikrųjų labai sudėtingas ir sunkus. Mano atvejas yra galbūt mažiau skausmingas, tačiau mano peticija yra susijusi su neteisybė. Ta neteisybė paliečia Europinių mokyklų mokinius bei kitų ES e, valstybių jaunimą, kuris nori stoti į Ispanijos aukštasias mokyklas. Iškyla, jiems iškyla sunkumų stojant į mūsų universitetus ir taip yra, tokia, toks yra konstatavimas. Europos e, komisija pateikė ataskaitą šito klausimu. Mes uh, manome, kad e, Europinio mokyklų absolventai turi mažiausias galimybės įstoti į e, Ispanijos universitetus. Yra 2008 metais e, parengtas dokumentas, kuriame pateikiami įrodymai, tyrimas atliktas. E, šio klausimo ir šio tyrimo autoriai labai aiškiai parodo, jog 70 e, procentų europinių mokyklų absolventų tęsia mokslą savo gimtosios kalbos valstybėse, tuo tarpu tik tai pusė Ispanijos e, kilmės absolventų mokosi toliau Ispanijoje, nesusiduria su e, įvairiais sunkumais, sudami į Ispanijos aukštasias mokyklas. Buvo uh, sudaryta darbo grupė Europos e, komisijoje, siekiant rasti šios problemos e, sprendimą. Ir aš galiu jau dabar pasakyti, jog Ispanų sekcijos mokinių problemos Ispanijoje, Europinių mokyklų Ispanų sekcijos absolventų problemos buvo pripažintas Europos komisijos. Kokios konkrečiai yra tos problemos? Tos problemos kyla dėl to, kad Ispanija taiko pripažindama Europos mokyklų absolventų kvalifikaciją tam tikras taisyklės. E, Europos mokyklų absolventai turi Europos bakalaureato diplomą, o Ispanijos universitetuose numatyta, jog vidu, tu, reikia gauti vidutiniškai penkis balus iš dešimt, siekiant gauti bakalaureatą. Tuo tarpu Europinėje mokykloje tas pereinamasis balas yra ne penki, o šeši. Todėl Ispanai sulygina Europinių mokyklų šešetuką su Ispanijos mokyklų penketuku. Man atrodo, kad tai yra neteisinga. Nepaisant to, kad e, yra griežtesni reikalavimai siekiant e, tai, taikomi bakalaureato gavimui, e, Europinių mokyklų absolventai yra diskriminuojami Ispanijoje. Ir ta diskriminacija paliečia Europinį mokyklų ispanų sekcijų e, mokinius. Mano vaikai beje taip pat mokosi toje e, sekcijoje. Arba, sakykime, jeigu prancūzų sekcijos Europinės mokyklos e, absolventas norėtų mokytis Ispanijos universitete, jis taip pat būtų lygiai taip pat diskriminuojamas palyginus su Ispanijos mokyklų absolventais arba bet kurios kitos kalbinės sekcijos Europinėje mokykloje absolventas. Čia kalba sukasi apie laisvo e, judėjimo suvaržymą. Tai taip pat pažeidžia kitus principus, pažeidžia kitus bendrijos reglamentus. Toks diskriminavimas pažeidžia penktą tarp vyriausybinės e, konferencijos e, dėl e, mokymos įstaigų statuso bei e, bei kai kuriuos kitus principus. Aš galiu apibendrindamas pasakyti, koks buvo Europos komisijos atsakymas. Europos komisija atsakė, kad valstybės narės yra atsakingos organizuoti savo švietimo sistemą taip, kaip e, jos to pageidauja. Aš su to sutinku. Tačiau e, taisyklės taikomas valstybėse narėse neturi diskriminuoti mokinių, kurie gauna vidurinio mokslo diplomą ne Ispanijoje. Ispanijos e, taisyklės diskriminuoja Europinių mokyklų mokinius, tuo tarpu nėra jokios realios priežasties tam. Ispanijos uh, žinybos mano, jog taikomas taisyklės nepažeidžia bendrijos teisės. Europos komisija yra tos pačios nuomonės, tačiau aš nesutinku su tokiu išaiškinimu, su tokiu Europos komisijos teiginiu. Aš manau, kad Ispanijos teisės aktai bando užtikrinti vienodas sąlygas visiems užsienio e, kilmės studentams. Ir čia yra remiamasi bakalaureato diplomo pažymų vidurkių. Aš puikiai suprantu, kad Ispanijos institucijos būtinai nori, kad uh, lygybės principas būtų užtikrintas, tačiau rezultatas yra absoliučiai atvirkščias, todėl kad europinių mokyklų absolventai yra diskriminuojami be jokios realios priežasties. Europos komisija mano, kad e, Europos institucijos neturi reikalauti, kad valstybės narės keistų taikomas e, taisyklės, pavyzdžiui, dėl bakalauro vidurkių. Aš taip pat nemanau, kad mes turėtume konversijos, konvertavimo e, sistemas čia taikyti, tačiau turime pabandyti išsiaiškinti, kokie yra ispaniškos sistemos taikymo rezultatai. Ispanijoje nebuvo atlikta jokio tyrimo dėl prieigos prie Ispanijos e, universitetų. E, prie mokslo Ispanijos universitetuose. Mano peticija yra sarginai paprasta. Aš manau, jog turėtume siekti, kad Ispanijos taikoma konvertavimo sistema būtų pakeista. Europinės e, mokyklos tėvų asociacija ir e, Europos komisija bei e, komisijos narys Kalas, kuris nusintė laišką Ispanijos švietimo ministrui, nepasiekė nieko iki šiol. Tad man, mano vaikai auga, greitai turės mokytis universitete ir aš dabar beviltiškai ieškau sprendimo. Koks būtų geriausias sprendimas? Aš manau, kad geriausias sprendimas sprendimas būtų išspręsti šitos dalykus e, taikiai. Ir manau, kad Ispanijos e, ministerija turėtų pakeisti savo poziciją. Aš esu Europinės institucijos tarnautojas ir e, aš manau, kad peticijų komitetas galėtų čia suvaidinti labai svarbu vaidmenį, Euro, e, peticijų komitetas galėtų kreiptis į Europos komisiją. Aš dirbu mokesčių ir muitinių generalinėme direktorate e, skyriuje, kuris užsijima pažeidimais, beje, ir dirbu ten jau daugelį metų. Per e, mano darbo ten dešimt metų aš turėjau progos įsitikinti, jog labai daug nacionalinių taisyklių taikomų valstybių narių, kurios buvo laikomos neliečiamomis, buvo paskui panaikintos, todėl kad komisija nusprendė, jog tos taisyklės e, buvo kliūtis kažkam arba diskriminavo piliečius. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Europos parlamento atliktą tyrimą 2011 metais. Tas tyrimas yra aprašytas anglo kalba. Tai yra teisingumo teismo sprendimų poveikis fiskaliniai sryčiai. 200 puslapių tyrimas. Ir čia kalbama vien tik tai apie teisingumo teismo sprendimus dėl tiesioginių mokesčių. Kodėl aš jums miniu šį tyrimą? Nes Europos komisijoje yra keletas generalinių direktoratų, kurie galbūt yra aktyvesni negu kiti direktoratai, kurie veikia aktyviau, e, gindami Europos e, teisės nuostatas. Aš labai gerbiu Europos komisijos e, kultūros ir švietimo generalinį direktoratą, tačiau manau, kad jeigu toks skundas, kaip mano, būtų pateiktas ne, ne mano, o mūsų, pavyzdžiui, generalinio direktorato, tai jo poveikis būtų daug didesnis. Ir norėčiau pacituoti spalio 26 dienos Europos parlamento komunikatą. Tas komunikatas labai naujas, jis buvo paskelbtas prieš keltą savaičių. Angliškai parašytas šis tekstas ir tame tekste parlamentas prašo panaikinti kliūtis, kurių dar iškyla vidaus rinkoje. Ir čia kalba sukasi daugiausiai apie automobilių perregistravimą atvykus į kitą valstybę narę arba atsidarant apie išlaidas, kurios kyla dėl mašinų perregistravimo ir banko sąskaitų perkelimo į kitas valstybės. Aš e, gyvenu Briuselėje, mano vaikai mokosi Europinėje mokykloje ir dėl to jie e, nukenčia, dėl to jų galimybės tampa e, mažesnės. Aš noriu, kad šis klausimas būtų nagrinėjimas jūsų komiteto. Esu pasirengęs pateikti jums papildomas informacijos, jeigu jums jos reikėtų. Ir norėčiau, kad jūs padarytumėt viską, kas nuo jūsų priklauso, kad šie Ispanijos e, teisės aktai, kurie reglamentuoja šią sritį, būtų pakeisti. Dėkuoju, Manuelį. Jūs žinote, kaip veikia mūsų komitetas. Aš Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Walter Sampiel. Ačiū, norėčiau patikslinti teisinį aspektą šio klausimo, paskui perduosiu žodį kolegai, kuris paaiškins dabartinę situaciją. Kaip matėte mūsų atsakymę ir kaip jau apibendrino ankstesnis kalbėtojas, mes iš esmės nesutinkame su pareiškėjų. Mes manome, kad Ispanijos institucijos veikia pa, visiškai pagal taisyklės. Abi dvi skalės e, yra dešimbalės. Skalė paremta A, B, C, D, tai tada, jeigu būtų ji tokia, tai tada nebūtų iš vis šios diskusijos, bet šis klausimas yra visiškai skirtingas. Ispanijos institucijos lygina šešių balų skalę virš praeinamojo balo su penkia skale virš praeinamojo balo, kuri naudojama Europos mokyklose. Ir mes nemanome, kad tai yra pažeidimas, Nemano, negalima to kvalifikuoti kaip pažeidimo. Bendros rinkos erdvėje reikia įrodyti, kad yra kliūtis, kad įrodytum, kad, kad įrodytum pažeidimą, o švietimo srityje reikia įrodyti diskriminacijos faktą. Nežinau, ką dar galiu pasakyti. Man atrodo, mes jau savo poziciją esame raštu išdėstę jums nusiustame atsakymę ir taip pat e, bendraudami su pareiškėjų prieš nusiusdami šį praneš, atsakymą. Ačiū dabar kolegė Marisara Higgins, atsakinga už Europos mokyklas. Visose valstybėse narėse yra nuolatinis iššūkis konvertuojant bakalaureato balus, kuris naudoja kitokią sistemą nei daugelis valstybių narių. Tai yra nuolatinis iššūkis, mes su tuo dirbame. Uh, Ir kartu su inspektoriais, kurie, atvyks, kurie yra iš nacionalinių švietimo ministerijų, kurie geriausiai išmano nacionalinę švietimo, švietimo sistemas, mm, mes nuolat susisiekime su šiais inspektoriais ir šiuo atveju su Ispanijos inspektoriais, kad geriau suvoktume, pagal kokią sistemą jie dirba ir kaip kolega aiškino jų vertinimas remiasi jų patirtimi. Europos mokyklų sistema dabar yra subūrusi techninę ekspertų grupę atsakingą už Europos bakalaureatą ir jie peržiūri balų skalę, kad ją padarytų skaidresnę, kad palengvintų valstybėms narėms konvertavimą. Tai yra nuolatinis darbas, e, mokyklų programos nuolat kinta, jos atnaujinamos ir mes turime tai nuolat stebėti. Tačiau darbas vyksta, kad mūsų sistema būtų skaidresnė, kad valstybėms narėms būtų lengviau tinkamai ir teisingai įvertinti įvairius kriterijus. Muchísimas gracias. Antes del peticionario, ¿quiere intervenir alguien? Labai ačiū. Ar kas nors dar norėtų? Prieš perdodant žodį peticijos teikėjui, aš visgi norėčiau išklausyti žmonių reakciją į komisiją. Ne, tai tada perdodu žodį jums. Norėčiau paminėti keletą detalių. Aš kiekvieną savaitę stebiu savo vaikų egzaminus ir jeigu jie gauna 5 iš 10, jie neišlaiko egzaminui, gauna 6, tai tada išlaiko. Uh, Pasižiūrėkime į komisijos dokumentus. Matome, kad paaiškinta e, tai, jog Europos mokyklose praeinamas balas yra šeši ir mes iš tikrųjų netų priemonių įmamasi. Aš manau, kad situacija yra vienareikšmiška. Matau visišką diskriminavimą. Uh, E, jeigu mano sūnus gauna šešetą, o jo um, pusbrolis penkis Madride, tai jie abu uh, skirtinguose universitetuose yra uh, lyginami. Aš jau šešis metus dirbu ties šią temą ir aš nežinau, uh, ko, koks e, yra skirtumas tarp kliūčių ir diskriminavimo. E, sakoma, kad Ispanijoje tai nėra pagrysta. Aš manau, kad labai aišku, vaikai atsiduria nepalankesnėje situacijoje ir aš tikiu, kad Europos komisija galėtų padaryti daugiau. E, arba mes galime kreiptis į Teisingumo teismą ir prašyti nuomonės. Aš prašau komisijos e, prisėsti kartu su teisės skyriumi. Ir tiesiog paprastai e, sakau, kad čia labai aišku, aiškus diskriminavimas ir Europos komisijos argumentai manęs neįtikino. Aš e, norėčiau remtis tuo dar, kas buvo pasakyta žmogiškų išteklių generalinėme direktorate. Tačiau Ačiū Jums už tai, kas buvo pasakyta, tačiau e, daugelis grupių kalba apie skaidrumą, apie žmogaus teises ir panašiai. Aš e, šitoje temoje, šitą temą gilinuosi jau daugybę metų ir mažiausiai 50 moksleivių per metus e, dėl šios sistemos nukenčia. Aš kalbu apie 17 mečius jaunuolius ir pagal mano nuomonę, Jie negali gauti universitetinio įsilavinimo dėl tos neligybės, kurią jie patiria. Taip, iš tiesų jūs išdėstėte savo poziciją dėl diskriminavimo. Peticija liks atvira. Aš to prašau. Ir aš tikiuosi, kad jeigu parlamentaras prašo komisiją palikti atvirą, tai komisija taip e, atsižvelgs į tai. Komisija išsakė savo mm, abejonės dėl šio klausimo, tačiau nepaisant to, jeigu e, jūs nieko prieš, Europos mokyklų vadovui galima būtų nusiųsti laišką ir paaiškinti, kas vyksta ir paprašyti jo nuomonės. O kaip dėl teisinės tarnybos? Ar jūs turėjote meni komisijos teisinę tarnybą ar Europos parlamento? Aš tikrai nieko prieš, kad jie dirbtų kartu su komisija. Ar jūs norėtumėte, kad Ispanijos vyriausybė taip pat e, įsikištų, mes galime paprašyti to padaryti, jūs jau turbūt susiekėte su Ispanų uh, vyriausybė, taip? Aš uh, turiu uh, žinias, tokias žinias, kad mes uh, iš tikrųjų dirbome su ankstesne vyriausybė, tačiau būtų gerai į Ispanijos uh, švietimo ministeriją nusiųsti uh, atitinkamą laišką. Uh, gerai atsižvelgėme į tai, komisija liks atvira ir mes atitinkamai e, su ją dirbsime. Neerlandesa. Toliau. 17 peticija. Tai yra peticija dėl mokymosi pašalpos skirimo Europos patentų biuro darbuotojams, kurią pateikė Niderlandų pilietis Albert Jan Dehan, organizacijos Federacijos de la Fonction Publique Europėje vardu, su maždaug 60 para, parašų. Ponas Albert Jan de Han. Gerbiami komiteto nariai, labai ačiū, kad leidote man pristatyti poziciją. Aš esu Aldert Hendeha, aš esu uh, Olandas ir aš dirbu Niderlandos Europos patentų biure. Aš noriu pabrėžti, kad šiame posėdėje aš kalbu ne Europos patentų biuro vardu, tačiau uh, profesinės sąjungos FFPA EPO uh, e, vardu, tai yra 63 uh, peticiją pasirašus kolegų vardu. Uh, Europos sąjungos pirmosios stancijos teismas 2003 metais nusprendė, kad yra nelegalų susėtimo mokymosi pašalpą su ekspatriacijos patalpa. Europos patentų biuras savo tarnyboje turi, teis, e, turi taisyklę, pagal kurią personalas, e, kurie yra, e, kurie turi to šalies pilietybę, kurioje dirba, gauti mokymosi pašalpą. Tai e, taip yra įtakojami Vokietijos, e, e, Europos patentų biurų Münchenė ir Berlynoje darbuotojai Austrijos ir Niderlandų Europos patentų biurų darbuotojai. Ir mes protestavome labai daug metų, nes manome, kad tai iš tiesų pažeidžia ES e, pagrindinių teisių hartijos 21 straipsnį. Mes taip pat patikėme skundą į Ženevą, į darbo organizacijos teismą, dar, tarptautinę darbo organizacijos teismą ir taip pat atsisakėme. E, jie atsisakė taikyti precedento teisę e, E, šiuo atveju. Ir Europos patentų biuras teigia, kad jis neprivalo laikytis e, Europos teisingumo teismo priimto sprendimo. Komisijos e, atlikta analizė šios peticijos atveju yra nėra išsami. Komisija pripažįsta, kad visos valstybės narės taip pat yra Europos patentų organizacijos narės. Paciento teisės yra byla C8.88, kuri buvo išnagrinėta teisingumo teisme, paaiškina, kad visi valstybių narių atstovai visose lygmenyse yra atsakingi už tai, kad būtų laikomasi bendrijos teisės e, jos kompetencijos ribose. Tai reiškia, kad 27 valstybių narių atstovai e, atstovaujantis Europos patentų organizaciją administracinėje taryboje, turi užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrijos teisės ir, aišku, Europos patentų organizacijų teisės. Tačiau komisija taip pat nepaminėjo, kad komisija yra a, e, tik tai stebėjas administracinėje taryboje Europos patentų organizacijoje. O dėl bylos C34-10 Brussel prieš Greenpeace. A, e, Tai yra sprendimas primtas Teisingumo teisme dėl direktyvos dėl biotechnologinių e, tyrimų interpretavimo. Ar parlamentas pripažįsta tą argumentavimą, kad EPO, Europos patent biuras, e, šiuo metu neprivalo laikytis prezidento teisės ir kad komisija nieko negali padaryti šiuo atveju. Jeigu komisija deklaruoja, kad ji nekompetentinga e, klausimuose, kuriuos nagrinėja Europos patentų biuras, kur visos 27 valstybės narės dalyvauja, tai ką tai reiškia? Ar parlamentas taip pat čia nieko negali pasakyti? Aš norėčiau priminti priminti Roko Butilijonę e, teiginį e, Europos parlamento plenarinė sesija 2000 kovo 30, e, kur buvo kalbama apie genetiškai modifikuotus žmogaus embrionus ir patento jų steikimą. Jis sakė, kad šitas teisės aktas turi trūkumą. Nėra įmanoma kad Europos patentų biuras turėtų ryšį su komisija su komisija E, arba ES kažkokia kita struktūra. Ir būtent todėl komisija negali deklaruoti, kad jinai yra nekompetininga šioje atveju. Šita problema susijusi su ES piliečiais ir su tomis e, darbo vietomis Münchenė, Berlinė, Vieno ir Hagoje, kurias aš minėjau, jos yra ES teritorijoje. Ir kalbant apie e, šitą intervenciją, kurios mes prašome iš parlamentos komisijos, norėtume prisiminti intervenciją, kurią, kai komisija įsikišo į administracinę tarybą Europos patentų biure 2004 m. spalio mėnesį, kai buvo kalbama apie e, tos paties lyties e, santykių pripažinimą Europos patentų biure. Ir komisija įsikišo ir tai parodė, kad yra įmanoma, jog ir komisija gali kištis Europos patentų biuro vidinius klausimus. Vienintelis dalykas, kurio mes dabar prašome, kad komisija įsikištų į Europos patentų biuro administracinę tarybą ir užtikrintų, kad būtų taikoma e, precedento teisė, kai yra priimtas pirmos instancijos teismo sprendimas dėl savo švietimo pašalpos. Mes prašome, kad Europos parlamentas nurodytų komisijai įsikišti į Europos patentų biuro administracinę tarybą ir primintų 27 delegacijoms iš ES valstybių narių, kad jos turi laikytis precedento teisės, kai pirmosios instancijos teismas yra prieėmęs sprendimą ir užtikrinti, kad būtų, taiko, būtų taikoma ir mokymosi pašalpa EPB e darbuotojams pagal 71 straipsnį. Taigi, noriu paklausti, ar Europos parlamentas pripažįsta, kad Europos patentų biuras deklaruoja, jog jis neprivalo laikytis Europos teisingumo teismo e, prezidento teisės. Dėkuoju uždėmesi. E, Ačiū, ponė Dehan. Dabar žodį suteiksiu Las Alvas komisijos atstovui. Kommission hat äh, die Petition sich genau angeguckt und kann natürlich verstehen. Äh Komisija atidžiai išnagrinėjo šią peticiją ir supranta pareiškėjų ir jo kolegų poziciją. Komisija apgailę stauja dėl to, kad negali reaguoti į peticiją dėl įvairių priežasčių. Kaip jau buvo aiškinta raštu, Europos patentų biuras teisiškai yra atskirtas nuo Europos Sąjungos. Europos Sąjunga pati savaime nėra Europos patentų biuro narė ir neturi balso teisės valdyboje. Europos Sąjunga turi tik stebėtojos statusą mm, Europos patentų biuro valdyboje, tačiau neturi teisės balsuoti. Čia susidurėme su klausimu, ar kompetitingo TDO teismo nu, sprendimas turėtų keisti EPB reglamentą. Dėl to turi nuspręsti Europos patentų biuro valstybės narės. Europos komisija negali kištis, kadangi šis klausimas yra kompetitingo teismo jurisdikcijoje. Ši situacija skiriasi nuo situacijos e, vienos lities partneriščių atveju. Ten nebuvo teis, teismo sprendimo ir, kaip sakė pareiškėjas, 2004-aisiais komisija priėmė poziciją tuo klausimu. Tačiau šiandienos situacija yra kitokia, kadangi yra teismo sprendimas, nutartis ir komisija mano, kad valstybės narės ir tik jos turėtų nuspręsti, ar nori reaguoti į tą nutartį, peržiūrėdamos personalo nuostatus. Situacija skiriasi taip pat ir nuo komisaro iškelto klausimo dėl patentų teisių. Kaip buvo komentuota, tai nėra vidinis EPB klausimas, bet patentų teisės klausimas ir dėl to komisija teikia nuolatinius komentarus. Tačiau ta, ta tema yra visiškai skirtinga nuo tos, kurią dabar svarstome. Piteriui žodis dabar. Labai ačiū. Komisijos teisiniai argumentai yra labai aiškus. E, iš kitos pusės e, tai yra ir politinis klausimas. Tai yra, ar galima pakeisti sąlygas ar ne. Ką mes galėtume pasiūlyti patyčios teikėjimui? Mes, manau, galėtume prašyti atitinkamo komiteto pateikti savo nuomonę šio klausimu. E, matome, kad peticijos teikėjas mato tam tikrą disbalansą, galima būtų išsklaidyti jo būkštavimus. E, ir taip pat galima remtis įvairiomis E, su, e, sutarčių nuostatomis. Taigi kalbame ne tik apie politinį, bet ir apie e, teisinį klausimą. Ar teisinis klausimas atrodo išspręstas, tačiau politinis ne iki galo ir aš manau, kad teisės komitetas galėtų pateikti savo nuomonę šio klausimu, kad būtų išnagrinėti ir tie politiniai šio klausimo aspektai. Gerai, ačiū. Pagal taisyklės, jeigu parlamentaras e, teigia, jog e, peticija dar turi būti likta, likti, palikta atvira, tai tebūnie. Tačiau jeigu norite kažką papildyti, išgirdę e, komisijos argumentus, tai galite tai padaryti. Norėčiau sureaguoti į komisijos pasisakymą. Komisija teigia, kad buvo priimtas tarptautinės darbo organizacijos e, administracinio teismo e, sprendimas Ženevoje. Esmė tame, kad ne visada yra aišku, ar šio minėto teismo sprendimas e, gali būti viršesnis nei teisingumo teismo sprendimas. Tok, tokių tarnybos nuostatų atžvilgių, kurie galioja šioje tarptautinėje organizacijoje. Ir e, pirmojo, e, pirmos instancijos teismas e, nusprendė, kad Europos komisija gali priimti sprendimus dėl Europos centrinio banko E, tarnybos nuostatų. Ir e, komisija minėjo 2870 e, reglamentą. Čia buvo sakoma, kad Europos patentų biuras nebuvo tikras, taip sakant, Ir e, ar administracinis teismas turi galimybę, yra kompetentingas nuspręsti dėl Europos patentų biuro tarnybos nuostatų. E, Ženevos administracinis teismas e, yra pirmasis, kuris yra kompetentingas interpretuoti Europos patentų biuro tarnybos nuostatus. Ir jeigu kyla ginčas dėl to, kaip e, reikia traktuoti taisyklę mūsų tarnybos nuostatose, tai būtent administracinis Ženevos teismas yra e, čia kompetentingas. Tačiau, kai kyla klausimas, ar e, tarnybos nuostatų taisyklė Europos patentų biuro taisyklė galioja ir yra priimtina, tai tada bent jau Europos patentų biuras užginčijo administracinio teismo kompetenciją. Tai yra mano biuras. Ginčijo šiame tei, e, sprendime, e, šiam sprendimui aktualią e, Ženevos administracinio teismo kompetenciją. Ar jie gali e, nuspręsti, ar e, atitinkama taisyklė galioja. Na ir to sprendimo pabaigoje administracinis teismas teigia, e, reikia atmesti, jeigu reikia atmesti e, skundus, tai reikia nekvestionuoti Europos patentų biuro klausimo leistinumą. Taigi, iš tikrųjų, administracinis e, teismas nėra kompetentingas išspręsti tą klausimą, tačiau jisai išsprendžia tą klausimą, bet keliamas klausimas dėl e, priimtinumo. Aš e, darau išvadą, kad iš tiesų problema ne tame, kad administracinis teismas šiuo atveju priima sprendimą. Šitas Šita byla turėjo būti perdoda Europos patentų biuro administraciniai tarybai arba trumpai tariant valstybėms narėms. Ačiū. E, caso, petición... Labai ačiū. Kaip buvo minėta, peticija lieka atvira, nes mano kolega, mūsų kolega to paprašė ir ši peticija bus perduota atitinkamam komitetui. Labai ačiū už tai, kad dalyvavote, o dabar e, perėmėme prie kitos peticijos. E, pono Muns 1031 dėl Europos valstybių piliečių, kurie nėra prancūzijos piliečiai, diskriminavo prancūzijos švietimo užsienyje agentūrai, teikiant mokymo įkainius. Ir man buvo pasakyta, kad e, Briuselio regiono parlamento narys e, atstovauja peticijos patikėjai. Je représente M. Moons, qui est ressorti de San... Ponas ir ponai parlamento nariai, aš atstovauju ponui Muns, kuris dabar gyvena Nigerija. Trumpai ap, apibūdinsiu peticijos turinį. Prancūzijos švietimo užsienyje agentūra turi daug padalinių, virš 400, 135 e, valstybėse ir tos e, švietimo agentūros struktūros ima skirtingą mokestį priklausomai nuo e, mokinių pilietybės už ES ribų. Ponas Mons gyvena Niamėje ir jo vaikai e, eina į prancūzišką licėjų. 2900 eurų yra metų mokestis prancūzams, tuo tarpu kitiems europiečiams tas mokestis yra 4100 eurų. Tai yra belgams ir, ir visiems kitiems europiečiams, įskyrus prancūzus. Tad e, ne prancūzams pilietybės požiūrių yra taikomas kitas mokestis ir tai yra diskriminacija remiantis pilietybės principu. Kaip, kaip Belgija, kaip Belgija Aš dažnai esu girdėjusi nusiskundimų dėl šitų darytų. Nuo 97 metų esu kreipusis e, į ministrus atsakingus už tarptautinį bendradarbiavimą e, mūsų parlamente. Tad e, du aspektai. Viena vertus, prancūzijos institucijos teigia, jog uh, šios agentūros padaliniai yra nepriklausomos struktūros. Europos teisingumo teismas yra priemęs sprendimų dėl Belgijos universitetų ir mokyklų taikomų mokesčių. Tai taip pat buvo privačios institucijos, nepriklausomos institucijos, tačiau bendros nacionalinės taisyklės buvo taikomos šioms mokymo įstaigoms. Uh, Todėl e, tas e, argumentas, kad tai yra nepriklausomos struktūros, nėra pakankamai pagristas. Ir kai Prancūzija nori taikyti nediskriminavimo sistemą, tai, tai, tai Prancūzija taikydama nediskriminavimo sistemą turėtų taikyti jį ir šioms struktūroms. Šios struktūros dirba už ES ribų, tačiau jos privalomai turi taikyti nediskriminavimo taisyklės. Yra teisingumo teismo sprendimų šituo klausimu ir tose sprendimuose sakoma, kad nediskriminavimo taisyklės turi būti taikomas už ES teritorijos ribų. Ir klausimas, aišku, čia būtų, ar mes esame europiečiai ir elgiamės kaip europiečiai tik tai Europos Sąjungoje, ar e, tai negalioja, kuomet mes gyvenam už jos ribų. E, Tad e, manau, kad nediskriminavimo principas tikrai turėtų būti taikomas tose e, prancūzų švietimo užsienyje agentūros padaliniuose už ES ribų. E, baigdama pasakysiu, jog šią kalbą sukasi apie diskriminavimo panaikinimą ir apie diskriminavimą pilietybės pagrindų. Be jokios abejonės, tai Tai turės tam tikrų sąnaudų valstybėms ir mokymo įstaigoms, tačiau manau, kad verta vis dėlto eiti šituo keliu, verta įtvirtinti ES taisyklės ir užsienyje veikiančiose švietimo struktūrose, tais atvejais, kuomet jos priklauso kuriai nors valstybei nariai. Ponas Muns galbūt kreipsis į Teisingumo teismą. Aš manau, kad ši peticija jam yra labai svarbi ir jisai tikisi, kad Europos parlamentas ir Europos komisija parems jo poziciją vertinant Prancūzijos teisės aktus. Pirmininkas dėkoju. Dabar žodis komisijos atstovai. Ačiū pirmininkė. Mes žinome apie šią situaciją kurie tai puikiai apibūdino pareiškėją. Mes e, intensyviai e, bendravome su prancūzijos valdžios institucijomis, mes e, apsikeitėme laiškais, taip pat susitikome su jais keletą kartų ir labai greitai bus priimtas sprendimas, turbūt kitų metų pradžioje. Sí, habría una pregunta. ¿Por, por qué, por qué eh, tan, durante... Buvo pateiktas klausimas, kodėl taip ilgai užtruko. Todėl, kad privaloma iki pas, stadija iki pažeidimo, kurios metu turime pradė, užmėgsti dialogą su ES pilotiniu tinklu ir surinkti informaciją, kadangi, kaip pabrėžia pareiškėja, kyla klausimas, ar sutartis galioja, iš, ar sutartis iš vis galioja šiuo atveju, kadangi kai, kurie, kai kurios institucijos yra netiesiogiai valdomos. Aišku, sulauksime teismo nutarčių, tačiau tik tuo met, jeigu bus įrodytas pakankama sąsaja tarp situacijos už ES ribų ir ES viduje. Būtent apie tai ir kalbame su Prancūzijos valdžios institucijomis. Ačiū. Dabar e, žodis ponui Jarhafs. Ačiū pirmininkė. Aš tik tai galiu pasakyti, kad e, jeigu teisybė yra tai, kas, e, ką įsiaišino valstybė, galima pamiršti visą ES piliečių visuomenę. Ir tiesiog leisti kerotis diskriminacijai už ES ribų. Jeigu E, mes norime e, būti e, tikra Europos Sąjunga, tai mes turime leisti ją pasitikėti ir sukurti tikrą piliečių visuomenę. Aš nesu juristas, žinau, žinau kad juristai gali rasti įvairius kelius aplink, tačiau kalbant apie diskriminaciją, aš norėčiau Um, pasakyti, kad komisija turbūt nėra patenkinta uh, bendravimu, iki šiol vykusiu bendravimu su uh, Prancūzija. Ir uh, norėčiau paprašyti, ponė pirmininkė, paspartinti tempą nes jeigu mes negausime atsakymo, tai bus pradėta teisinė procedūra. Aš nežinau, kodėl tai vyksta čia, kodėl mes, mes turime dvi skirtingas teisinės e, sistemas. Jeigu aš turiu, noriu gauti pagalbos e, užsienyje, tai aš kaip Vokietijos e, pilietis tikrai nesitikėčiau gauti pagalbos iš prancūzų ambasados. Ir tą patį reiktų pasakyti apie ES mokesčius. kad peticija lieka atvira, bet nežinau, ar jūs norėtumėte dar ką nors pasakyti, galbūt reaguoti komisijos pasisakymą. Labai trumpai. Dėkoju, dėkoju už pasisakymus, už teigiamą mūsų atžvilgių nuomonę. Aš manau, kad komisija bus pakankamai griežta ir pasakys, kad nediskriminavimo principas turi būti taikomas e, prancūzų licėjuje ir kitose mokymo įstaigose, nes e, reikia griežto požiūrio, kad kaip, kaip teisingumo teismo sprendimuose, nes teisingumo teismas buvo labai griežtas Belgijos mokymo įstaigoms, mokslo įstaigoms. E, e, aš ne, nemanau, kad reikėtų dėlsti, manau, kad reikėtų veikti iš karto. Dėkuoju. Pone. O dabar galime pereiti prie kitos peticijos. ponas Nelson Nunes, Portugalijos pilietis, peticija 358-2003 metų, e, pateikėjas nedalyvauja, tad žodis iš karto komisijai. Dėl teisės socialinė apsauga. Ui, parakalo. Ευχαριστώ. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs žinote, komisija po šios peticijos pradėjo pažeidimo procedūrą Ir šios procedūros rezultatas buvo tas, kad e, Niderlandų įstatymas, konstatavimas, kad Niderlandų pas, įstatymas pasikeitė nuo 2012 m. sausio 1 dienos. Tačiau pažeidimo, pro, tuo būdu procedūra, pažeidimo procedūra buvo nutraukta. Bet e, Salamink byloje Teisingumo teismas savo, savo sprendime sako, jog ES teisė yra taikoma ES e, piliečiams, kurie dirba naftos platformose, e, kurios yra prie Niderlandų pakrantės. Tai yra labai svarbus sprendimas ir komisija tame sprendime e, sako, jog asmenų dirbančių tokiose platformose e, veiksmai turi sutapti su ES teisės nuostatomis bei su uh, Niderlandų atitinkamomis teisinėmis nuostatomis. Dėkuoju. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario? Ar būtų komentarų? Jeigu nėra komentarų, tuomet galime laikyti, kad ši peticija yra išnagrinėta. Tuomet 20 darbo tvarkės punktas. Tai yra Junktinės karalystės piliečio peticiją. Aš ką tik tai sužinojau, kad peticijos pateikėjas nedalyvauja, tad žodis iš karto komisijai. Le pétitionnaire n'est pas là, je vais présenter brièvement euh, les faits. Donc euh, le pétitionnaire achète euh, des biens culturels, des antiquités ou plus simplement des objets anciens euh,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 turėtume susisiekti su Portugalijos valdžios institucijomis ir priklausomai nuo to, ką jie atsakys, galėtume baigti svarstyti šią peticiją. Dabar pereiname prie 21 darbo tvarkės punkto. Antonijo Harvier Kastijon peticija dėl privalomų greitkelio vėjo dėl infanterinkliavų Algarijoje, Portugalijoje. Komisijos vardu ponas Razmusen dabar. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pareiškėjas prieštarauja privalomoms rinkliavoms įvestoms Portugalijos vyriausybės e, greitkeliuose Algarvėje. Komisijos atsakymas yra gana paprastas ir trumpas – rinkliavos greitkeliuose reglamentuojamos 99-62 EC direktyvos dėl sunkiasvorių automobilių. Komisija prad... sulaukė skundų ir pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Portugaliją byla dar svarstoma ir dėl to komisija dar nepriejo jokios išvados. Tačiau tikimės, kad jau greitai tą išvadą galėsime paskelbti. Todėl dabar, aišku, negalime atskleisti šios pažeidimo bylos rezultato. Kai dėl keleivinių automobilių, lengvųjų automobilių, kurie taip pat minimi peticijoje, nėra priimta Europos jokio teisės akto, išskyrus bendruosius sutarties principus, kurie numato, kad negalima diskriminuoti ne vietos gyventojų. Ir šiuo klausimu komisija atliko tyrimą ir nerado priežasčių, kodėl reikėtų apskūsti Portugalijos veiksmus. Ačiū. Sí, muchas gracias, señor Rasmussen. Bueno, en este caso... Ačiū ponai Rasmussen. Tokiu atveju, manau, reikėtų padėkoti pareiškėjai, nors jo ir nėra, dėl to, kad jis rūpinasi Ispanijos ir Portugalijos pasieniu ir rinkliava, naujai įvesta rinkliava, nes tai prieštarauja laisvam judėjimui. Matome, kad komisija bando spręsti šią problemą, taigi paliksime šią peticiją atvirą, kol sužinosime komisijos ir mūsų komiteto poziciją. Ačiū. Quindi, la... Dabar 0923 2011 metų direktyvos 2438 taikymo Gibraltare, kurią patikė Lietuvos pilietė, o D pareiškėja nedalyvauja, todėl žodis šio klausimo iš karto komisijos atstovui, kad jisai pateiktų komisijos poziciją šio klausimu. Žodis Karolin Lup. Ačiū, ponė pirmininkė. Peticijos teikėja yra Lietuvos pilietė gyvenanti Gibraltare. Ji yra e, Ukrainos žmona. E, ji norėjo grįžti į Lietuvą ir e, jos buvo paprašyta gauti vizą. O jie abu turi e, nuolatinį e, leidimą gyventi Gibraltarėje. Gibraltare. Ir toks vizos reikalavimas prieštarauja direktyvos 2438 ketvirto straipsnio, e, penkto straipsnio antrai daliai ir komisija paminėjo, kad mes e, ketiname e, padaryti pakeitimą, kad, kad ketinama padaryti kad turėjo būti padarytas pakeitimas 2004 e, metais e, Lietuvos teisės aktuose dėl užsienį gyvenančių e, piliečių. Ir 2012 metais Liepos 12 komisija gavo informaciją apie tai, kad įstatymas labai aiškiai dabar reglamentuoja situaciją, kad pil, užsienio pilietis, kuris nėra ES pilietis e, gali atvažiuoti į e, Lietuvos e, teritoriją ir be vizos būti ten tris mėnesius kiekvienais metais. Taigi peticijos teikėja nori. Jeigu peticijos teikėja nori grįžti į Lietuvą, tai ne, jai nebereikėtų gauti uh, E, vizos. Quindi, sulla base di questa ulteriore informazione della Commissione. Taigi dabar e, remiantis komisijos pateikta informacija, atrodo, kad e, ta problema, kurią, dėl kurios kreipėsi peticijos teikėja, yra išspręsta ir diskusijos nebereikia. Taigi, atsižvelgiant į komisijos pateiktą informaciją, dabar jau peticijos teikėja turėtų pasitikrinti pati, ar situacija pasikeitė, taip kaip e, buvo apsakyta. Tačiau remiantis šitą informaciją, aš siūlau palikti šią peticiją atvirą ir šiek tiek daugiau pasigilinti kad peticijos teikėja galėtų mums pateikti savo atsakymą ar apie išsiaiškintą informaciją. Taigi lieka, paliekame atvirą šitą peticiją. Ar panašu, kad daugiau ne, nebeturėsime klausimų darbo atverkė, ar turite dar ką pranešti? Abbiamo avuto una comunicazione sulle petizioni scritte nel. Informacija dėl B dalies peticijos. 33 numeris. Kolega Ždanoka e, yra autorė ir perkeliam į A dalį. Nėra kitų darbo tarkės punktų, tad posėdis baigtas. Dėkuoju.